Bene, po- possiamo iniziare questa nostra riunione del pomeriggio. Sveiki kolegos, galime pradėti popietės sesiją. Ir šį pusvalandį skirsime klausimams, kurie buvo pateikti komisijai. Tad nedelsdamas ir suteiksiu žodį komisijos atstovui. Nors tiesą pasakius, pirmiausia, kolegija suformuluos tą klausimą, kurį norėjo pateikti komisijai. Marija, prašau. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad labai sveikiname tokią klausimo atsakymų valandėlę. Uh, Ir tikrai nesutapimas yra ir tai, kad prabėgus vieneriems metams po Džiulio Redženį nužudimo norėčiau pasiklausti apie Egiptą. Mano nuomonė yra ne viena priežastis, kodėl turėtume būti susirūpinę dėl žmogaus teisų padėties Egipte. Taip pat trūko pakankamai dėmesio, politinės valios tiek iš parlamento pusės, tiek apskritai iš ES pusės norint išspręsti šią problemą. Tad pirmiausia, pakartosiu savo klausimą, kad viskas būtų iki galo aišku. Es delegacija Egipte nuo 16 metų rugsėjo neturi ambasadoriaus, ponas Reinaldas Breinercas e, dirba e, kaip laikinas pavaduotojas. E, ir žmogaus teisų padėtis, e, žmogaus teisų aktyvistų sulaikimas, NVO teisė, e, kitos e, problemos išlieka neišspręstos. Partnerystės prioritetai susiję su e, tokiais svarbiausiais principais ES ir Egipto santykiuose taip pat e, yra svarbus ir tie partnerystės prioritetai, kaip jau minėjau, turėtų būti tam tikromis gairėmis, kalbant apie ES kaiminystės politiką, tačiau dėje jie kol kas nėra parinkti ir reikėtų kuo skubiau juos aptarti su Egipto atstovais aukščiausių lygių. ES delegacija Egipte E, jau tiesą pasakius apie tai kalbėjau. E, tai, kad trūksta ES ambasadoriaus Egipte, e, įtakoja tai, jog ES negali aktyviai spręsti su žmogaus teisėmis susijusių problemų Egipte. Ir norėčiau sužinoti, kada naujasis ambasadorius bus paskur, paskirtas. Ir norėčiau paklausti, ar galėtumėte, galėtumėte išsameu pakalbėti apie žmogaus teisų pažeidimus bei kaip tos problemos yra sprendžiamos su Egipto valdžios pareigūnais. Atsiprašau, jeigu kalbėjau per greitai, sako kalbėtoja. Ačiū labai dabar žodį suteiksime komisijos atstoviai, poniai Kocevičės. Ačiū labai. Visų pirma, norėčiau atsiprašyti už savo skyrius vadovą, kuris dėje negalėjo dalyvauti šiandienos komiteto sesijoje dėl klausimo. Kaip žinia, ES yra e, pasiryžusi e, ginti ir skatinti bendrasias žmogaus teisės, susijusias teisės normas tiek Egipte, tiek visur kitur. Žmogaus teisų ir pagrindinių laisvių apsauga ir gynimas yra svarbus ES įsipareigojimas visose tarptautinėse forumuose. Ir taip pat, pavyzdžiui, kaip žmogaus teisų taryboje Ženevoje, taip pat 14 metų Egipto konstitucijoje apie tai kalbama. Ir taip pat yra sudarytas ES ir Egipto asociacijos susitarimas, kurio yra vadovaujamasi, kuriant mūsų santykius. Mums labai svarbu yra stabilumas, saugumas mūsų regione ir akivaizdu, kad trūksta tvaraus saugumo ir stabilumo, jeigu nėra laikomasi žmogaus teisų. Tai yra viena iš pagrindinių uh, ES ir e, globalios e, strategijos dalių, e, kuri buvo pristatyta vasaros metu. Ir mes taip pat norime, kad vyktų dialogas su visais mūsų partneriais, įskaitant ir su Egiptu. Pastaruoju metu vyko aukšto lygio sustikimai su Egipto valdžios pareigūnai ir ši žinia buvo aiškiai pabrėžta. Buvo sustikta su Egipto užsienio reikalų ministru Kaire E, gruodžio 21 dieną, taip pat e, Europos Sąjungos komisaras dirbantis su žmogaus teisų klausimais, kaiminystės politika Johannes Han lankėsi Egipte spalio mėnesį. Buvo parinkti ir specialūs pranešimai, kurie buvo paskelbti kovo mėnesį, gegužės mėnesį E, taip pat rugsėjo mėnesį ir sausio 12 pastaruoju metu, e, po to, kai buvo priimtas e, Egipto teismo sprendimas išaldyti žmogaus teisų organizacijų turtą vykstančiose bylose. Dėl naujo NVO teisės akto projekto ES atidžiai seka situaciją ir formaliai perdavėme mums rūpimus klausimus formaliu būdu Mm, Egipto užsienio reikalų ministerijai e, sausio 11 dieną. Dabar dėl ES ir Egipto partnerystės prioritetų po dešimties mėnesių dėrybų pagaliau pavyko pasiekti susitarimą ad referendum iš Egipto pusės dėl to strateginio dokumento, e, kurio būtų pagristas mūsų dvišalis bendradarbiavimas per trejus artimiausius metus. Formalus patvirtinimo procesas taip pat. Mm, E, konsultacijos tarp tarnybų ir kiti procesai turėtų įvykti 17 metų pirmojoje pusėje, greičiausiai balandį arba gegužę. Ir tada partnerystės prioritetai bus patvirtinti oficialiai. Prioritetai apima paramą e, tvariai Egipto plėtrai, socialiniai plėtrai, e, užsienio politikos stiprinimui, stabilizavimo proceso stiprinimui, geros valdysenos. E, E, sustiprinimui ir migracijos rautų suvaldymui. Dokumente yra kalbama apie žmogaus teisų, demokratijos, pagrindinių laisvių svarbą, taip pat apie pilietinės visuomenės įtaką. Dabar dėl naujojo ES ambasadorius. Nauja, naujas delegacijos vadovas buvo paskirtas 16 metų gruodžio 21 dieną. Oficialus paskirimas ir Tolesni procesai priklauso nuo Egipto patvirtinimo, kurio laukime per keletą artimiausių savaičių. Taip pat AFET komitete bus keičiamasi nuomonėmis su naujoju delegacijos vadovu, kai tik bus gautas tas specialus oficialus pritarimas iš Egipto pusės. Ačiū labai. Ar kolegijai pakanka to e, komisijos patikto atsakymo, ar dar norėtumėte kažko paklausti? Ačiū. Na, išgirdau tokį išsamų formalių ES įsipareigojimų sąrašą. Tačiau, kaip jau minėjau, pateikdama savo klausimą, e, kyla problemų dėl politinės valios ir dėl realaus žmogaus teisų pažeidimo e, sprendimo. E, kalbant pavyzdžiui apie terorizmą ar migracijos rautų valdymą. Tad norėčiau pateikti papildomą klausimą. Norėčiau paklausti apie e, įstatymus nukreiptus prieš terorizmą ir kankinimus, kokia yra es pozicija šiuo klausimu. Taip pat norėčiau paraginti Europos išorės veiksmų tarnybą ir Europos uh, Sąjungos taryba nekartoti praeities klaidų. Nes tai tikrai nustumė į šalį jaunosios kartos teisės, perspektyvas Egipte ir man atrodo, kad jiems vis dar trūksta perspektyvos, kalbant e, apie e, tokios turtingesnės, klestinčios visuomenės kūrimą. Ir jeigu mes nesimsime nieko daryti, tos problemos tikrai neišnyks. Ačiū labai. Norėčiau kai ką pridurti. Turiu pasakyti, kad man taip pat atsakymas pasirodė neišsamus, nes buvo pateiktas konkretus klausimas. Kalbėta apie tai, jog nėra ES ambasadoriaus kairė ir norėčiau sužinoti, ar taip nutiko dėl tos politinės pozicijos Dėl tos politinės pozicijos iš EIVT pusės norėčiau paklausti, ar girdite mano pateikiamų klausimų vertimą. Tad tie atsakymai, kuriuos pateikėte, man atrodo, neatsako į konkrečius pateiktus klausimus. Kaip jau minėjau, neturime, kai yra ES ambasadoriaus. Ir norėčiau sužinoti, ar taip nutiko todėl, mm, kad EIVT laikosi tam tikros politinės pozicijos dėl valdžios atstovų e, kairę, ar nesiunčiate ambasadoriaus todėl, kad kažkoks probleminis elgesys demonstruojamas iš Egipto pusės, ar yra kažkokių kitų priežasčių. Tad dar kartą suteiksiu žodį komisijos atstovai, tikiuosi pabandysite atsakyti į konkretesnius klausimus. Ačiū labai. Dėl pirmojo jūsų klausimo tik pakartosiu štai ką. Žmogaus teisės, demokratija, valdysena, teisės viršinybės principas - visa tai yra mūsų politinio dialogo dalis ir Kaip jau minėjau, mes e, tos klausimus palaikome dialogę su e, Egipto valdžia, tai yra įtraukti ir į ES partnerystės prioritetus. Dabar dėl jūsų klausimo, dėl naujojo ES ambasadoriaus. Jis buvo paskirtas, jis buvo nominuotas ir mes tiesiog laukiame patvirtinimo iš Egipto pusės Tikimės, kad jis atkeliaus per keletą artimiausių savaičių, gal netgi dienų. Ir tada jis bus išsiųstas, kai baigsis formalus procesas. Taigi procesas vyksta ir kažkokių tai politinių signalų tikrai nėra ir nelabai ką galėčiau pakomentuoti. Ir Ir ES šardžė defer, tas laikinas įgaliotinis, e, atlieka savo darbą, e, perdoda mums rūpimus klausimus Egipto vyriausybei. Mm, ir, kaip jau minėjau, e, buvo įvykdytas toks formalus ES demaršas sausio mėnesį, kur buvo iškelti klausimai susijęs su NVO. Ačiū labai norėčiau paprašyti, kad jūsų biuras išsiųstų detalesnį atsakymą raštu parlamentui. Tada turėsime geresnį pagrindą savo diskusijoms ir e, tai būtų mums labai naudinga. Ar galėtumėte tai padaryti? Kągi, puiku. Dabar kitas klausimas. Suteiksime žodį ponui Petro Štirevičiui. Ačiū pirmininkė. Visi žinome tragišką situaciją Baltarusijoje. Plenarinėje sesijoje vyko geros diskusijos. Visgi turiu dar kartą pareikalauti atsakymo iš išorės veiksmų tarnybų. Gruodžio pirmąją Baltarusijos vyriausybė dar kartą paskelbė mirties bausmę ponui Jekavicki. Tai seka po Javan Kuleš ir Sergei Khmelnitski nuteisimo mirties bausmiai rugsėjo mėnesį bei Sergei Ivanov šiais metais. Tai yra 2016 metais. Visa tai prieštarauja Baltarusijos vyriausybės įsipareigojimams – pagal jungtinių tautų pagrindą pradėti moratoriumą mirties bausmės. Turint tai omenyje, kokiu veiksmu ėmėsi Europos komisija po šių įvykių ir kaip susisiekė su Baltarusijos vyriausybė. Ar Baltarusijos institucijos kaip nors sureagavo į Europos komisijos reikalavimus? Ir jeigu taip, tai ar šios mirties bausmės prisidės prie būsimos ES politikos Baltarusijos atžvilgių formavimo ir taip pat ES žmogaus teisų strategijos. Dėkoju. Grazie. Darėlė. Ačiū. Prašau dabar atsakymai. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tikrųjų, 2016 metais buvo neigiamų, gavome neigiamų žinių apie mirties bausmę Baltarusijoje. Keturi nauji mirties bausmės įvykdymai buvo užfiksuoti ir buvo patvirtinta, kad buvo įvykdytos tos e, keturios mirties bausmės. Šiandieną yra dar du kaliniai laukiantys mirties bausmės įvykdymo. Kiril Kazačiok ir kitas kalinys. Išorės veiksmų tarnyba po kiekvieno mirties bausmės įvykdymo pateikė pareiškimus ir e, po kiekvieno įvykdymo ir paskelbimo pareiškimus. Iš viso 10 pareiškimų 2016 metais buvo paskelbta šią temą iš išorės veiksmų tarnybos. Šiuose pareiškimuose mes pažymėjome, kad mirties bausmės uh, vykdymų suaktyvėjimas, kaip jūs teisingai ir pastebėjote, pažeidžia Baltarusijos įsipareigojimą pagal jungtinių tautų universalios periodinės peržiūros peržiūrą numatyti mirties bausmės vykdymui moratoriumą. Mes priminėme Baltarusijai, kad žingsniai, kurių ėmėsi teismas, gerbent, reikia gerbti pagrindinės žmogaus teisės, teisės, teisinės valstybės principus, žmogaus teisės, įskaitant ir mirties bausmės panaikinimą, tai turėtų išlikti Baltarusijoje svarbiais prioritetais. Mes kaip įprasta visuomet tokiais atvejais patvirtinome, kad ES pasisako prieš mirties bausmę, nes tai nėra atgrasos priemonė, atgrasanti nuo nusikaltimų, tai tokiu būdu pažeidžiama žmogaus vientisumas ir orumas. Mes taip pat kreipėmės į Baltarusiją su reikalavimu, tai yra vienintelė valstybė Europoje, kuri vis dar taiko mirties bausmę, kad jie prisijungtų prie pasaulinio moratoriumo dėl mirties bausmės panaikinimo. Tai būtų pirmasis žingsnis jos panaikinimo link. Išorės veiksmų tarnyba tai klaus, tą klausimą kelia visose kontekstuose Baltarusijos valdžios institucijoms. Pavyzdžiui, kai ES specialusis įgaliotinis dėl žmogaus teisų lankėsi Baltarusijoje, ponas Lambrinydis 16 metų kovo mėnesį, kurisai uh, tą klausimą kėlė aukščiausių lygmenių, bendraudama su prezidentu Lukašenka ir pasakė kalbą viešoje konferencijoje dėl mirties bausmės, kuri vyko Minske. Taip pat, kai vyko žmogus teisų dialogas birželio 7 dieną, jis irgi iškėlė tą klausimą. Toks dialogas pirmąjį kartą įvyko Baltarusijoje. Ir tai vyko išorės veiksmų tarnyboje vykdančiojo direktoriaus lygmenių, tai yra tikrai gan aukštas pareigūnas, kuris dalyvavo tokio pobūdžio dialoge. Mes keliame tą klausimą vėlgi per ES ir Baltarusijos koordinavimo grupę balandžio, balandžio mėnesį ir vėl 16 metų lapčio mėnesį kėlėme tą klausimą. Taip pat, kai laikėsi lapkričio mėnesį ambasadoriai, vėlgi kėlėme tą klausimą tiesiogiai prezidentui Lukašenkai. Be kita ko, Tas klausimas buvo keliamas vietos lygmenių, delegacijos vadovo, kuris taip pat pritarė viešam kreipimuisi. Ir susitikime, kuris buvo surinktas Baltarusijos užsienio reikalų ministro Europos tarybos Junktinės karalystės Minske gruodžio mėnesį. Buvo aptariamas tas klausimas. Taip pat reikia dar pažymėti apie šią konferenciją ir tai, kad pirmąjį kartą neregistruotos žmogaus teisų organizacijos Viesna atstovas buvo leidžiama jam dalyvauti toje konferencijoje. Dabar kaip sureagavo Baltarusijos valdžios institucijos į visus tuos kreipimusis, institucijos sutiko bendrai surenkti tuos renginius, kuriuos aš minėjau, kurie vyko kovo ir gruodžio mėnesiais Spalio mėnesį Baltarusija prieėmė pirmąją, pirmąjį nacionalinį žmogaus teisų veiksmų planą, kuris turi būti gyvendintas iki 19 metų. Ir viena veiklų numatyta yra surenkti renginius, kad būtų galima tinkamai išanalizuoti tarptautinę praktiką dėl mirties bausmės įvykdymo ir ką apie tai mano visuomenė išsiaiškinti. Labai svarbu surenkti tuos viešus renginius, kadangi pats prezidentas ir taip pat valdžios institucijos nuolatos pateisina mirties bausmės vykdymą, teikdami, kad visuomenė tam labai pritarė. Taip pat vyko referendumas tuo klausimu ir 1996 metais dažnai cituoja valdžios institucijos tą referendumą, būtent dauguma visuomenės tada pasisakė už tai, kad išliktų e, mirties bausmė šalyje. Ir 16 metų kovo mėnesį Vilniuje veikiantis nepriklausomas institutas, politinių socialinių studijų institutas, kuris buvo įsteigtas. Teigiama, kad 55 procentai vyrų, 45 procentai moterų pasisako už mirties bausmę Baltarusijoje ir jauni žmonės labiau linkia pritarti e, mirties bausmė iki 29 metų amžiaus, nei senesni baltarusiai, taigi panašu, kad laikas čia mums nėra sąjungininkas. 16 metų gruodžio 16 dieną Elina Anisim, viena iš nepriklausomų narių atstovų rūmoje, rūmose, pasiūlė įtraukti mirties bausmės moridorimo klausimą į parlamento rūmų pavasario darbo atvarkę. Sesija prasidės balandžio pradžioje, tačiau galiausiai Baltarusijos režimas nenori panašu, kad pasiduoti išorės spaudimui. Taigi, galime tikėtis, kad uh, prezidentas priims sprendimą tik tuo met, kai jis manys, kad atėjo tam laikas. Tuo tarpu jūs klausėte, kaip ta situacija paveiks Europos Sąjungo, būsimą Europos Sąjungos politiką Baltarusijos atžvilgių ir, kalb, ir taip pat žmogaus teisų strategiją. Kągi, mirties bausmės nuolatinis taikymas yra labai nerima keliantis klausimas visai Europos Sąjungai ir visoms valstybėms, valstybėms narėms. Tai, buvo, tai atsispindėjo ir vasario mėnesio tarybos išvadose. Tose tarybos išvadose, be kita ko, yra teigiama, kad apčiuopiami žingsniai, kurių ėmėsi Baltarusija, kad būtų gerbiamos universalios žmogaus laisvės, teisinės valstybės principai žmogaus teisės ir toliau išliks labai svarbus elementas toliau formuojant ES politiką Baltarusijos atžvilgiu. Teisinis pagrindas mūsų santykiams, to prašė pati Baltarusija, yra mums vidutinės trukmės tikslas. Ir jis bus nustatomas atsižvelgiant į tuos apčiopiamus žingsnius. Ir moratoriumas dėl mirties bausmės be jokios abejonės bus labai svarbus žingsnis tą linkmę. Mes pirmą orientacinį dokumentą dėl partnerystės prioritetų nusintėme Baltarusijai ir tikimės jų atsakymo per ateinančią savaitę. Mirties bausmė taip pat yra vienas esminių klausimų numatytų tame, išryškintų tame dokumente. Tai yra mūsų diskusijų pagrindas. Dėkoju. Gracielei, Honorevlatrič. Ačiū. Ponas Auštevičius. Ačiū, pirmininkė. Mes ką tik išgirdome atsakymus į tris klausimus, kuriuos aš uždaviau anksčiau. Na, reikia suprasti, kad e, su kokia šalimi čia turime reikalą. Tai yra autoritarinis režimas, šalis, kurią valdo vienas vyriškis, kuris vykdo labai asmeninio pobūdžio politiką. Ir jis taiko mirties bausmę ne tik tam, kad nubaustų nusikaltelius, kadangi Baltarusijos kalėjimai yra gan griežti. Ten faktiškai galima nubausti, nubausti bet kokį žmogų ar nusikaltelį, kuris ten kuriam tenka ten sėdėti, nes sąlygos yra siaubingos. Tačiau jam reikalinga mirties bausmė tam, kad jis galėtų primesti savo valdžią, parodyti, kad jisai stiprus, kad jisai valdo, kad jis pats valdo, ne kas kitas. Na, dešimt pareiškimų. Ar ES institucijos tikrai tiki, kad po septinto pareiškimo ar aštunto pareiškimo situacija pasikeis? Ar tikrai mes nuoširdžiai taip tikimės, ar tikrai mes čia rimtai apie tai kalbama. 13, 14 ir net 17 pareiškimas gali pasirodyti 17 metais, bet vis tiek niekas nepasikeis. Ir galiausiai Europos parlamentas jam siūloma balsuoti už tekst, tekstilės tarifinių kvotų panaikinimą tai faktiškai mes tekstilę parduodame užmirti čia šiuo atveju. Atsiprašau, kad taip sakau ir nemanau, kad esame rimtai nusiteikę šiuo atveju Baltarusijos atžvilgiu. Paskutinė Europoje esanti šalis, kur vykdoma tokia pasenusi politika ir mes vis dar nieko nedarome ir neturime tokios principinės politikos, ponė pirmininkė. Man toks atsakymas nėra tenkinamas, patenkinamas ir aš nemanau, kad mes suprantame situaciją ir toliau mes nuvertiname ES vertybės Baltarusijos atžvilgiu. Volė reagirė? Prego. Prašau, gal norėtumėte sureaguoti. Ačiū. Mes nesitikėjome stebuklo po aštuntojo pareiškimo, bet mes manėme, kad jeigu pareiškimo nebus po devintojo mirties būsmės įvykdymo, tuomet atrodys, kad mes keičiame politiką. Mūsų politika nesikeičia, mes pasisakome prieš mirties bausmę, nesvarbu, kur ji būtų įvykdoma, įskaitant ir Baltarusiją. Mes patvirtinome kritik, kritinio dalyvavimo politiką. Ir tai reiškia, kad yra taikomos ir tos priemonės, kurias jūs minėjote, tai yra tarifai, prieima prieigą prie investicinio banko finansavimo ir kitų priemonių. Mes e, bandėme tą izolacijos politiką, tačiau ji nepasiteisino. Dalyvavimo politika, įsitraukimo politika inicijavo tam tikrus pozityvius žingsnius tinkamą linkme. Tikimės, kad ir toliau bus einama ta linkme. Ir tie apčiuopiami žingsniai yra tai, ko mes tikimės. Ir tai, mūsų, ir tai formuos mūsų politiką ateityje. Ačiū. Dėkoju. Trečias ir paskutinis klausimas. Adam Koša. Jį norėjau užduoti, jo salėje nėra, bet suteiksiu žodį ponui Tokeš, kuris vietojo užduos klausimą. pirmininkė, mėly kolegos, ponios ir ponai. Ponas Koša atsiprašo, kad negali dalyvauti posėdyje. Jis negali asmeniškai užduoti savo klausimo. Jis šiandien negalėjo atvykti ir paprašė manęs užduoti klausimą vietojo. Mane šokiravo tai, tad šokiravo tie duomenys, kuriuos aš su kuriais susipažinau. Būtent, kad yra maždaug milijardas žmonių su negale visame pasaulyje. Tai yra šokiruojantis skaičius. Mes žinome, kad egzistuoja Junktinių tautų konvencija dėl neįgalių žmonių teisių ir negalių žmonių teisės tampa viena iš žmogaus teisių, taikomas yra žmogaus teisėmis grindžiamas požiūris. Tačiau dėl to, kad 80 procentų žmonių su negale gyvena besivystančiose šalyse, šis žmogaus teisėmis grindžiamas požiūris neveikia tarptautinė bendruomenė bando išspręsti šią problemą per labdaringą veiklą. Taigi, klausimas štai koks. Ar išorės veiksmų tarnyba skiria pakankamai dėmesio e, žmogaus teisėmis grindžiamam požiūriu į negalę. Ir netaiko vien tik tai tos lab, labdaringumu, pagri, to labdaringumu pagristo požiūrio. Ačiū. Dėkoju. Prašau, atsakymas. Ačiū. ES yra pasiryžusi skatinti negalių žmonių teisės per išorės veiksmus. ES skatina aktyvų įsitraukimą ir visapusišką neįgalių žmonių dalyvavimą visuomenėje pagal ES žmogaus teisų, teisėmis pagrįstą požiūrį į neįgalumą. Tai taip pat reiškia, kad pats svarbiausias normatyvinis pagrindas mūsų darbo yra Junktinių tautų konvencija dėl neįgalių žmonių teisų. neįgalumas yra žmogaus teisų klausimas, tai nėra labdaros klausimas. Be kita ko, ES patvirtino žmogaus teisėmis pagristą požiūrį į vystimosi bendradarbiavimą, įtraukiant visas žmogaus teisės. Žmogaus teisėmis grindžiamas požiūris, grindžiamas e, penkiais principais. Pirmiausia, nedaryti žalos, daryti kiek įmanoma daugiau gėrio toliau užtikrinti prieigą lygę. Trečias dalykas - dalyvavimas ir prieiga prie sprendimų prieimimų proceso. Ketvirtas dalykas - skaidrumas ir galimybė gauti informaciją. Penktas principas - atskaitomybė ir galimybė naudotis teisinės valstybės principais. Šie principai reiškia, kad sistemingai yra neįgalių žmonių teisės įtraukiamos į ES vystomo bendradarbiavimo politiką, taip pat skatinamos neįgalių žmonių teisės. Čia didžiausias dėmesys yra skiriamas tam, kad žmonių su negale teisės būtų apsaugomos, kad jie galėtų prisidėti ir naudotis vystomo bendarbiavimo pastangomis savo šalyse vienodų pagrindų su kitais visuomenės nariais. Ačiū. Dėkoju. Ačiū. Ačiū už atsakymus. Mane yra priimtini. Principai yra gražus. Mes norime išplėsti žmogaus teisėmis grindžiamą požiūrį, norime padėti žmonėms su negale, tai yra pasaulinis reikalas, bet dėja panašu, kad daug ko reiks pasiekti per ilgesnio laiko perspektyvą e, tolimesnėse šalyse. Ačiū. Dėkoju nariams, dėkoju šalies veiksmų tarnybai už atsakymus. Dabar galime tęsti darbą kartu su Mašreko delegacijos atstovais turime ir pirmininkę Marysą Maties iš Mašreko delegacijos. Taigi, toliau tęsime posėdį ir norėčiau paprašyti visų prelegentų prisijungti prie manęs salės priekyje. Bene, possiamo iniziare. Gerai, galime pradėti. Šis e, susitikimas nepaprastai svarbus. Mes e, dabar susitinkame su Mašreko šalių ekspertais. Situacija nepaprastai aktuali, turime kalbėti apie Siriją. Tai itin skubus ir aktualus klausimas. Sirijos problema ir toliau išlieka laikraščių pirmosiuose puslapiuose. Dar prieš kelias dienas prasidėjo naujos dėrybos tarp vyriausybės ir opozicijos Astanoje. Šiandieną mes turime penkis svarbius svečius, kurie mums papasakos apie dabartinę situaciją, taip pat kalbės apie žmogaus teisų pažeidimus. Norėčiau dabar pristatyti. Pirmiausia, vyskupas iš Alepo, ponas Antuanas Audo. Viskupas Saudo gimė Lepe 1946 metais. Jis prisijungė prie Jėzaus bendruomenės 69 metais. Jis atvyko į mūsų susitikimą iš Sirijos, tad norėčiau jam šiltai padėkoti už tai, kad atvyko į Europos parlamentą. Antrasis svečias yra ponas Širar, Šijar Kalil žurnalistas ir žmogaus teisų aktyvistas iš Afrino Lepo. Jis praleido 30 mėnesius laikymo centre Damaske. Prieš sulaikymą jis dirbo kartu su Lagdar Brahimi, buvusiu specialiuoju pasiuntiniu Sirijoje. Tuomet ponas Matijas Benke, jis yra UNHCHR biuro koordinatorius Sirijos klausimais. Jis jau buvo sutikęs kelias pakomitečio narius. Taip pat profesorius Joshua Landėse, jis yra iš tarptautinių ir regionų studijų departamento iš Oklahomos universiteto. Ponas Landės Taip pat vadovauja Sirijos tyrimų asociacijai. Toliau ponė Sara Lee Whitson yra Human Rights Watch vidurio rytų ir Šiaurės Afrikos departamento vykdomoji direktorė. Ji prižiūri Human Rights Watch darbą 19 šalių, taip pat yra vadovavusi daugybei misijų regione. Visi jie yra itin svarbus svečiai. Norėčiau pasisveikinti ir su išorės veiksmų tarnybos atstovais. Dabar pirmiausia suteiksiu žodį bendra pirmininkiai poniai Matijas. Jie padės mums pristatyti klausimų tvarką. Labadiena visiems. Visų pirma, tai sveikinu Jūs tapus šio pakomitečio pirmininku. Mes esame įpratę daug dirbti ir esu tikra, kad puikiai dirbsime ir antrojoje kadencijos pusėje. Šis posėdis yra labai svarbus Mašriko delegacijoje mes visuomet dirbame su keturiomis Mašriko šalimis, ne vien tik tai Sirija, bet ir Libanu, Jordanija, Egiptu. Tikrai daug dėmesio skiriame Sirijai. Galite įsivaizduoti, kad per keliarius pastaruosius metus būtent tai buvo mūsų diskusijų centre. Šiandieną su mumis yra daug kalbėtojų Tad aš pradžioje dabar daug nekalbėsiu, pasiliksiu klausimus pabaigai. Manau, svarbiausia yra suteikti žodį pranešėjams ir leisti jiems pristatyti savo požiūrį, o po to pradėsime diskusijas. Tad noriu jums visiems padėkoti, kad atvykote. Dėkoju, kad esate su mumis ir pirmiausia, dabar suteiksiu žodį vyskupui Antuanui. Labai ačiū. Pirmininkas sako, kad galima kalbėti ir portugališkai. Aš norėčiau pirmiausia suteikti žodį vyskupui Antuanui Audo. 12 minučių jums. Ponios ir ponai, Nuo 2016 metų gruodžio vidurio visi pradėjome atidžiau žvelgti į Siriją, ypatingai į Alepą. Tai yra antrasis pagal dydį šalyje miestas po sostinės Damasko. Alepas yra komercinis ekonominis centras, kuris turi, turi istorinių kultūrinių paminklų. Tai yra labai turtingas miestas visomis prasmėmis Ten matome daug etninio, religinio įvairumo, įvairovės, ten yra ir musulmonų, ir krikščionių, yra ir meninio, ir lingvistinio, meninės lingvistinės įvairovės. Taip pat yra ir daug paveldo, kalbant ir apie rytus, ir apie vakarus. Alepo, rytinio Alepo, rytinis Alepas žiniasklaidoje pastaruoju metu buvo labai dažnai minimas ir tai verčia mūsų susimastyti. Kai kalbame apie rytų, rytinį Alepą, kalbame apie senovinį miestą, miestą, kur yra daug mečečių, tvirtovių, yra galybė kitų paminklų, senų bažnyčių, kurios priklauso įvairioms krikščioniškoms tradicijoms, armėniškai tradicijai, bizant, bizantiškai tradicijai. Taigi mes galime teikti, kad tai yra kultūrinio, religinio, ekonominio Alepo širdis, kuri buvo naikinama pastarosius penkerius metus ir tai tapo baisių įvykių scena, kai tuo tarpu anksčiau tas miestas visų pirma reiškė pasididžiavimą, reiškė stabilumą, klestėjimą, trumpai tariant, tai yra labai gyvybinga, gyvybinga e, istorija, kaip Alepo akmuo. Taigi šio miesto gyventojai kaip ir vyskupas, kuris dirba Alepe ir kuris kelis kartus mane, su manimi kalbėjusi, su manimi susitiko ir papasakojo, kas vyksta šiame mieste ir kad reikalinga humanitarinė pagalba. 16 metų sausio 19-22 dienomis lankėsi Mario Zenari, kardinolas Sirijoje. Ir taip pat e, Gianpetro Daltozo nusinti atitinkamos informacijos apie galimą vystimasi. To apsilankimo metu mes norėjome atidaryti apie tinkamą centrą skirtą vaikams, kūdikiams, motinoms. Ir mes suprantame, kad tai yra patys svarbiausi poreikiai toms šeimoms, kurios ten gyvena. Ir po šios trumpos įžangos aš norėčiau paliesti dvi temas. Pirmiausia, aš norėčiau pakalbėti apie tai, kad situacija yra yra labai pablogėjusi ir Sirijos žmonės yra iš tiesų siaubingoje padėtyje, ypatingai Alepo gyventojai, ypač rytinio Alepo gyventojai, kurie turi išgyventi griuvėsiuose ir visais ligmenimis, visose susitikimuose uh, kai užsienio veikėjai ir nevyriausybinės organizacijos su mumis susitinka, jie kalba, kad reikia švietimo ir medicinos paslaugų. Kalba eina apie visus žmonės, kur matome, kad jų gyvenimo sąlygos yra siaubingai, siaubingos ir matome, kad nuolatos žmonės yra, yra sužeidžiami. Taigi, kaip būtų galima išspręsti šią padėtį? Aišku, šis karas įsisiautėjo visuomenėje, kuri e, turi tam tikrų agrarinės visuomenės bruožų. Ir iš tiesų mes negalime kalbėti apie tai, kad šalis ar regionas gali būti kažkaip išskirstomas, kategorizuojamas. Mes privalome užtikrinti tam tikrą Sirijoje darnumą ir vientisumą. Tai yra šalis, kuri susiduria ir su globalizacijos, ir su regiono e, problemomis. Tai yra ir religionis, regionis, ir, regionis ir ekonominis aspektai. Tartutiniu mastu mes pastebime, kad šalyje iš tiesų yra daug gamtinių išteklių dujų, naftos, taip pat yra prekiaujama ginklais. Ir popiežius taip pat pabrėžė, kad Sirija dabar yra kankinių e, šalis. Regioninė prasme reikia suprasti, kad e, kovojama, kova tarp sunitų ir šytų sąlygoja visus tuos baisius veiksmus, kurie vyksta Jemene, Bahreinė ir mes turime suprasti, kiek religija sveria arabų musulmonų pečius. Ši kova tarp sunitų ir šytų yra islamo nesėkmės bruožas. Pirmiausia, kada jis susiduria su modernizacija, su globalizacija. Mes vakaruose giname žmogaus teisės, mes giname piliečių laisvės, kad galėtumėme kiekvienam asmeniui surasti vietą visuomenėje. Arabų pasaulyje priešingai matome, kad yra daug diferenciacijos ir atskirties tarp politikos ir religijos. Ir dabar norėčiau paminėti Katalikų bažnyčios antrąją Vatikano konferenciją, kur bandysime kažkaip daugiau kalbėti apie šeitų ir sunitų e, kovą ir kovą tarp rytų ir vakarų. Man atrodo, kad šio konsiliumo pagrindiniai dokumentai, priimti dokumentai yra labai svarbus. Nes reikalingas tarp religinis dialogas, reikalinga užtikrinti religinę laisvę. Tai yra tie trys e, tekstai, kurie buvo priimti ir kurie e, katalikų bažnyčiai leidžia užimti atitinkamą poziciją įvairių katalik, katalikiškų visuomenių atžvilgių, kad visos tos visuomenės gyventų taikoje, kad kurtų tokią visuomenę, kuri būtų grindžiama žmogiškojo orumu, solidarumu ir geru, gerbu, bendru gerbuviu. Arabų musulmonų pasauliui reikia pamastyti, kad religiją reikia pritaikyti ir kad žmogaus teisės ne, nebūtinai turi būti primetamos pagal vakarietišką kryptį. Taip pat nereikia nei individualios laisvės, nei ginklų ir reikia kalbėti apie bendruomeniškumą. Taip pat dauguma Sirijos žmonių supranta, kad reikia spręsti iš tiesų, kad ta, ta, tas ryškinys perkelti asmenys ir imigrantai yra tos politikos padarinys. Ir mums reikalinga vienybė, darnumas. Šiandien konstatuojame, kad tas karas, kuris vyksta jau penkerius metus, išprovokavo susiskaldimą įvairiais lygmenimis daugelio milijonų gyvenamųjų vietų fabrikų, e, ligoninių, mokyklų sunaikinimą ir sugriovimą, taip pat visišką infrastruktūros sunaikinimą be elektros energijos ir be kelių. Ir norėčiau pateikti šiek tiek statistinių duomenų. 7 milijonai perkeltų asmenų šalies viduje, 5 milijonai pabėgėlių į kaiminę šalis, 2 milijonai migrantų Europoje, 2 milijonai vaikų be mokyklos, Visa, visa Sirijos visuomenės sąranga yra sunaikinta šito karo fanatizmo ir nemokšiškumo. Ir mes privalome pagalvoti, kaip išbristi iš to karo ir iš tos krizės. Ir dabar perėsiu prie antrosios dalies. Humaniškumas, sanglauda ir šalies atstatymas, atgaivinimas. Esant tokiai didžiuliai izolacijai, Ir ta, tai, ką mes matėme rytų Alepe, mes iš, tikrai, iš tikrųjų negalime nuleisti rankų, mes negalime tik tai verkti, žvelgdami į tuos griuvėsius. Mes turime, kaip sakė Džaharija, arabų poetas, turime pažvelgti kriziai, į krizės padarinius ir turime įkvėpti viltį tiem žmonėms. Taip pat turime suprasti, kad yra sunaikintos ir religinio, religinio, religinės vietos, bažnyčios. Ir matome, kad vis daugiau plinta smurtas ir islamistinės grupuotės, veikiančios įvairiomis kryptimis ir karas jau jaučiamas visame regione. Krikščionys ypatingai dėl to kenčia, jie dažniausiai nusisuka ir išvyksta. Yra žudomi krikščionys už tai, kad jie yra krikščionys dėl savo religijos. Krikščionių e, religinės vietos yra naikinamos, deginamos. Alepo krikščionys, Damasko, Džezirijos e, krikščionys nuolatos susiduria su smurtu jiems tenka bėgti ir, ir, ir priimti kažkokį tai sprendimą. Tie krikščionys yra. E, nu, nu tiems krikščionys yra nutraukiamos šaknys su jų gimtosiomis vietomis. Yra naikinamos istorinės vietos. Ir verčiami jie e, perimti islamą. Taip, tai yra ištikimi, išdidus krikščionys, kurie savo religiją perdavė šimtmečius, jie tampa kankiniais. Ir mes turime ne, ne, nešlik, nelikti egoistais, mes turime uh, kalbėti atvirai apie universalią bažnyčią, apie bendrą islamo ir krikščionių pasaulį. Įsivaizduokime, jeigu Sirijoje nebūtų krikščionių, kurie perimtų, arba jeigu, jeigu jie perimtų islamą, tai turime suprasti, kad tai yra rytų katalikai ir, kaip sakė popiežius, mes netgi negalėtumėme artimų rytų katalikai įsivaizduoti be krikščionių. Taigi rytų krikščioniai Sirijoje vaidina svarbu vaidmenį tiek islamo prasme, tiek universaliosios bažnyčios prasme ir jie turi priminti bažnyčiai, kad ji turi kvepuoti abiejais plaučiais. Arabų ir musulmonų pasauliui reikia pasakyti, kad garbingas dialogas yra tas kelias, kuris geriausiai pastarnauja Dievui. Ir tuo mes pasieksime geriausių tikslų. Taigi, Pabaigai dar norėčiau atkreipti jūsų dėmesį iš tai, ką. Sirijos bažnyčia neturi verkti, kaltinti, neturi persekioti musulmonų. Persekiojimai reikš, kad žmonės bėgs emigruos. Ir taip jau buvo pakankamai daug smurto, smurto, su kurio susidūrė ir sirijos musulmonai, ir krikščionys. Bet turime pam tai pamiršti, turime siekti brolybės, vienybės tos pačios žemės, tos pačios kultūros, kurią norime išsaugoti ir pasidalinti su savo ateities kartomis. Ta krizė, kurį, kurią išgyvena Sirija dabar, rodo, koks skurdas, kokia psichologinė ir mentalinė, koks psichologinis mentalinis skurdas vyrauja. Ir visi Sirijos gyventojai kenčia dėl šios fizinės, moralinės, e, moralinio skurdo, persekėjimo, prostitucijos, vaikų išnaudojimo. Matome, kad yra priekiaujama e, žmonių organais, žmon, jauni žmonės, jauni vaikai yra parduodami. Tas smurtas maitina vargą skurdą ir prarandamas bet koks psichologinis žmogiškasis orumas. Taigi taip mes vertiname visuomenės naikinimą. Taigi kaip sirai, kaip krikščionys gali tai reaguoti. Negalime stebėti, kaip yra reikėtuojama Sirijos visuomenė. Mes turime įtvirtinti bažnyčios socialinę doktriną. Tai reiškia patį žmogiškai orumą, solidarumą, bendrą gėrį ir subsidiarumo principus. Karito Sirijoje, kaip Karito Sirijoje pirmininkas, aš e, pasisakau už tai, kad reikalingas politinis religinis dialogas, nes smurtas e, siejamas tik tai su skurdu ir uh, Norėčiau pasakyti, kad tie krikščionys, kurie dirba su musulmonais, aš norėčiau juos pagerbti, nes tai yra abipusio, abipusios pagarbos ženklas, tai yra galimybė siekti partnerystės toje šalyje, kuri turi garbingą istoriją. Ir prieš baigdamas dar norėčiau pacituoti popiežiaus žodžius kuris kalbėjo apie tai, kaip svarbu susivienyti. Mes išgyvename afrontacijos kultūrą, susiskaldimo kultūrą, tačiau mes turėtumėme paduoti ranką kitiems ir sukurti tokią bendrumo kultūrą, bendravimo kultūrą, kultūrą, kur galime surasti brolį ir kalbėti su tais, kurie galvoja kitaip nei mes, kurie turi kitą tikėjimą. Jūs, Europos parlamento nariai, privalote prisidėti prie to, kad Sirija būtų atkurta. Aišku, tai nėra lengvas uždavinys, bet tą padaryti yra įmanoma, jeigu mes surasime būdų ir vengsime, prie, priemonių ir vengsime praeities klaidų. Paraginkite, finansuokite švietimo projektus. Nes tik švietimas leidžia užmėgsti dialogą, siekti objektyvumo, uh, ir priimti kitoniškumą. Nes reikalinga politinių lygmenių vengti neapykantos, siekti žmogiškojo orumo, laisvės, siekti solidarumo erdvės ir siekti bendro gėrio. Trumpai tariant, piliečiai, kurie turi, turi turėti tuos pačias teisės ir prievolės. Kita vertus, reikia atkurti psichologinę, fiziologinę sveikatą, atkurti ligoninės ir teikti geros kokybės vaistus. Gerbiami parlamentarai, norėčiau Jums padėkoti Sirijos vardu, savo paties vardu, už tai, kad manęs išklausėte, kad mane supratote ir už tolesnę galimą pagalbą. Ačiū.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 Ačiū. Aš norėčiau padėkoti delegacijai santykiams su Mašreko regiono šalimis, taip pat išorės veiksmų tarnybai. Norėčiau visiems padėkoti už tai, kad atvykote. Aš esu pasirengęs atsakyti į visus jūsų klausimus. Aš esu šitas, esu darbo grupės narys, darbo grupės, kuri dirba Sirijos klausimais. Ta darbo grupė buvo suburta prieš šešerius metus tam, kad būtų galima registruoti visus žmogaus teisų pažeidimus Sirijoje. Ir taip pat šioje darbo grupėje mes stebime sulaikytojų, sulaikytų asmenų padėtį ir uh, tų žmonių, kurie buvo išlaisvinti iš, iš Daešo. Ir taip pat bandome fiksuoti visokius, to, visus tuos atvejus. Na, aš nekalbėsiu taip kaip ankstesnis kalbėtojas, aš kalbėsiu apie paprastą žmogų Sirijoje ir taip pat apie teisingumo sistemą Sirijoje apie visą tą smurtą, kurį patiria mūsų šalis. E, kalbame tuo, tokiu momentu, kuomet padėtis yra labai sudėtinga ir vakar režimo ir opozicijos atstovai susitiko ir Reikia suprasti visą tai, kas vyksta Sirijoje. Mes visapusiškai pasisakome už tai, kad būtų paskelbtos paliaubos, kad būtų laikomasi paliaubų, e, kurios buvo paskelbtos tarpininkaujant Rusijai ir Turkijai. Mes pasisakėme už tas paliaubas, tačiau matome, kad tas susitarimas buvo šimtą kartų jau pažeistas susitarimas nutraukti ugnį Hezbollah, kiti, kitos grupuotės pažeidė tokį susitarimą. Aš nuolatos bendrauju su civiliais e, gyventojais ir režimas nuolatos sprogdina sprogmenis ir kaltina tuo opoziciją. Visi tie faktai yra užfiksuoti, tą daro ir civiliai gyventojai, ir kariškiai. Po šešerių metų Obamos administracija ir aš noriu pabrėžti, būtent e, akcentuoti Obamos administraciją, kuri kalbėjo apie tai, kad reikia apginti revoliuciją Sirijoje. Ir iš pat pradžių ta revoliucija per pirmosius šešis mėnesius, tai buvo tik tai tokie pacifistiniai šūkiai, demonstracijos ir amerikiečių ambasadorius lankėsi tose demonstracijose, jisai atvyko į Dariją miestą ir uh, norėjo susitikti su tais jaunais žmonėmis, kurie išėjo gatvę su reikalavimais, politiniais reikalavimais. Per pusvalandį buvo kalbamasi, o po to režimo policija iš, išvaikė tą minę ir sulaikė daug e, aktyvistų, kurie dalyvavo ir pasisakė toje demonstracijoje. Taigi buvo žmonių, kurie buvo, vienas žmogus buvo nužudytas dėl to, kad jisai revoliucinį šūkį laikė rankoje. Taigi mes visus tuos reikalavimus pateikėme ambasadoriui, tačiau ambasadorius nieko nesijėmė ir aš atvirai galiu pasakyti, kad noriu, jog ES sureaguotų į mūsų reikalavimus, kad būtų užkirstas kelias smurtui, kad būtų prisimama atsakomybė visų pusių, visi prisimtų atsakomybę už tai, kas buvo padaryta. Tai yra vienintelis būdas leidžiantis kalbėtis ir dėrėtis dėl taikos, kaip numatyta Ženevos dokumentuose. Taigi, Sirija, Sirijos teisingumo sistema mes negalime pasitikėti, ji neturi jokios ateities mes, aišku, kai kalbame tai, apie tai, kad dažniausiai minima Rusija ir Iranas ir turime viską padaryti, kad nebūtų to smurto, kad pavyktų užmėgsti dėrybas. Mes esame tarp tų revoliuci revoliucionierių grupuočių ir režimo. Mes esame viduryje tarp tų kovojančių pusių. Mes, Sirijos žmonės. Aš Norėčiau pasakyti, kad dviejų su pusę metų buvau įkalintas tiek, tiesiog dėl to, kad bandžiau ginti žmogaus teisės. Ir norėčiau visiems priminti, kad buvo bandymų išlaisvinti tam tikrus įkalintus asmenis, kurie visiškai neteisingai ir neteisėtai buvo sulaikyti. Ir aš žinau, kad tie asmenys buvo ir kankinami, Taigi yra sirų, kurie kasdien visiškai net nėra susiję su ginklais, su karinė įranga, kurie niekuomet neiškėlė jokio islamistinio šūkio. Tai yra tiesiog žmonės, kurie siekia demokratinio teisingumo visiems ir jo žmonėms, nepriklausomai nuo to, kokiai bendruomenė jie priklauso. Taigi, aš norėčiau pabrėžti, kaip svarbu kad Europa suvaidintų čia svarbų vaidmenį, siekia žmogaus teisų, tarptautinių teisų mūsų šalyje. Tuo yra suinteresuota ir pati Europa. Reikia imtis visų įmanomų pastangų, kad būtų galima pasiekti pažangos, at, at, atstatant tai, ką ir teisingumą Europa turi Tik tokiu būdu galės išspręsti pabėgėlių problemą. Tai yra vienintelis būdas, kaip būtų galima sureaguoti į šiuos klausimus. Reikia radikaliai kovoti su reiškinio priežastimis. Taigi, tokia nebaudžiamumo kultūra reiškia, kad sirai visiškai nepasitikė tartautinės teisės nuostatomis ir institucijomis. Visa karta netiki teisingumo sistema. Visa karta yra prarasta, nieko negali pakeisti ir jeigu mes nepradėsime sutaikinimo ir atstatymo, atkūrimo e, Sirijoje, tuomet e, iš tiesų tai bus katastrofiška situacija. Europa čia turi suvaidinti svarbu vaidmenį tame sutaikinimo ir atkūrimo procese. Tik tokiu būdu mes galėsime užtikrinti teisingumą reikalingą pasitelti visus duomenys, visus dokumentus, visą informaciją ir jos pagrindų nubausti kaltuosius reikalingas baudžiamasis teismas. Tik tokiu būdu mes galėsime išvengti Rusijos ir veto ir amerikiečių veto, kaip sakė Prancūzija, mes turime kalbėti apie baudžiamą į teisingumą Europoje ar kažkur kitur. Tie europiečiai, kurie kovoja islamo valstybėje arba su ekstremistais, jų atžvilgių reikalingas baudžiamasis teisingumas. Mes turime jungtinių tautų ataskaitą dėl karo nusikaltimų jeigu to nepadarysime, nebus ateities. Taip pat Europoje irgi yra nubaudžiami tie, kurie pažydžia žmogaus teisės. Yra būtent atsakomybė numatyta už karo nusikaltimus, ar tai būtų sirai, ar iranai, ar iraniečiai, atsiprašau, ar rusai, kurie vykdo karo nusikaltimus Sirijos teritorijoje. Taip pat turime patraukti atsakomybėm islamistus, kurie dalyvauja dėrybose Europoje. Mes kaip pilietinės visuomenės Sirijoje atstovai to reikalaujame ir mes bandome daryti spaudimą tose dėrybose mes norime gauti garantijų prieš užsitikrindami baudžiamojo proceso rezultatą ar politinio proceso rezultatą. Mes taip pat turime užtikrinti, kad ir moterys dalyvautų, kuomet yra priimamos jungtinėse tose rezoliucijos ir mes taip pat Sirijos aktyvistų, žurnalistų prašome įsitraukti, dalyvauti, nes be tokių garantijų nebus pasiektas pozityvus rezultatas. Aš bendrauju nuolatos su visomis pilietinės visuomenės grupėmis, aš bendrauju su krikščioniais ir krikščionys Damaske susiduria su smurtu, jie irgi yra perkelti. Aš žurnaluose apie tai negaliu kalbėti galbūt, bet aš galiu pateikti jums tikrai labai konkrečius dokumentus, rodančius, kad Hezbollah ministras ir kiti ministrai Sirijoje dalyvavo e, žudant ar persekiojant Damasko krikščionis ir taip pat islamistai irgi dalyvauja opozicijos veikloje. Taigi mes Ta turime daryti visose pasaulio vietose. Yra milijonai sirų, kurie yra sulaikyti, kurie arba yra pabėgę iš Sirijos. Ir aš pats asmeniškai Damaske požemiuose mačiau visus tuos žmonės, mačiau kurdus. Aš nesakau, kad aš esu kurdas, aš esu žmogus, žm tiesiog žmogus iš Sirijos. Ir man atrodo, kad dauguma sirų tiesiog yra paprasti žmonės, nei jie ekstremistai, nei jie islamistai. Ne tie, kurie, tai, tai yra tie žmonės, kurie siekia laisvės, tai yra paprasti Sirijos piliečiai. Ir aš norėčiau, kad jūs padėtumėte, kad būtų prisimta galiausiai atsakomybė už tai, kas buvo padaryta Sirijoje ir įvesta taika. Dėkoju. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį ponui Benkė. 12 minučių. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Sveikinu su jūsų išrinkimu. Dėkoju parlamento nariams už šį kvietimą. Man didžiulė garbė pateikti jums informaciją. Per man skirtą laiką Aš pasistengsiu apžvelgti Sirijos krizę iš jungtinių tautų ir humanitarinės krizės perspektyvos. Kalbėsiu apie tai, ką jungtinės tautos daro Sirijoje žmogaus teisų srityje. Be to pristatysiu ir bendrą vaizdą. Dar pakalbėsiu apie naujausias tendencijas ir tai, kaip dabar vystosi situacija. Viliuosi, kad spėsiu aptarti ir tai, ko galima būtų imtis ir o kokie žingsniai padėtų pagerinti situaciją. Dabar kalbant apie jungtinės tautas ir žmogaus teisę Sirijoje. Nuo pat pradžių jungtinės tautos nagrinėjo situaciją Sirijoje, buvo įsteigtas jungtinių tautų tyrimų komitetas komitetas, kuris dabar jau penkerius metus veikia, buvo nagrinėjama kaip pažeidžiama tarptautinė teisė Sirijoje ir teikiamos ataskaitos. Generalinis sekretorius per jungtinį tautų sistemą visuomet teikia ataskaitas kiekvieną mėnesį e, asamblėjoje, saugumo taryboje ir ir ankstesnės žmogaus teisų įgaliotinis ir dabartinės labai atvirai pristato žmogaus teisų situaciją Sirijoje. Taip pat e, kalbėjo ir apie situaciją Lepe. Kalbant apie veiksmus, tai mes dirbame su humanitariniais partneriais, su politikais ir su tarptautinėmis bei nacionalinėmis pilietinėmis bendruomenėmis. Prie to dar grįšiu. Svarbiausia čia yra štai kas. Jungtinės tautos siekia, kad ta realybė būtų atspindėta pasaulinėje arenoje. Visą tai yra būtina ieškant sprendimo. Dabar vėl grįžtu prie žmogaus teisų situacijos, kuri mums kelia nerimą. Nemažai humanitarinių problemų susijusių su perkelimu ir panašiai kelia nerimą ir čia mes nagrinėjame žmogus teisės ir jų pažeidimus tarptautinės teisės kontekste. Manau, nieko nenustebinsiu pasakydamas, kad šiame konflikte yra nuolat pažeidžiama tarptautinė teisė ir standartai, ypač kai kalbame apie civilių apsaugą. civiliai nuolat atsiduria politinių ir karinių žaidimų sukūrėje ir be abejo, kad dėl to nusinešama daug gyvybių. Kitas aspektas, kurį mes atidžiai stebime, kartais jis nėra pakankamai dokumentuojamas dėl praktinių priežasčių. Tai yra sulaikimas. Bet ne vien sulaikimas. Yra tūkstančiai dingusių žmonių iš visų pusių. Mes greičiausiai net neįsivaizduojame, kokios apimties yra ta problema, kiek tų žmonių dingo, kiek jų yra sulaikyta. Bet šią problemą reikės spręsti. Prie to aš dar grįšiu. Trečioji problema yra susijusi su teisingumo vykdymo arba tiksliau nevykdymo. Tai matome abiejose pusėse. Yra įvairūs kovos su terorizmu įstatymai, kurie turi daug trūkumų ir vykdymas nėra pakankamai geras. Negana to nėra užtikrinama žmogaus teisų apsauga. Imamasi tokių drakoniškų priemonių. Dar vienas aspektas, kurį reikia geriau panagrinėti, yra lytiniai ir lytimi pagristi nusikaltimai. Nesate girdėję apie Daesh seksualinę vergovę ir taip toliau. Turime pranešimų ir apie lytinius nusikaltimus sulaikymas centruose, kuriuos valdo valstybė. Turime žinių ir apie lytinį kankinimą. Turime nepamiršti įvairių sektorinių elementų. nes žmonės yra persiekiami kartais vien dėl to, kad priklauso kažkokiai grupiai. Tai tokios pagrindinės problemos. Dabar detaliau pakalbėsiu apie naujausią informaciją ir tai, kas mums kelia nerimą. Konfliktas toliau vystosi, yra veiksmai nukreipti prieš Daesh ir situacija intensyvėja. Mums kelia klausimą, kas bus su civiliais, kurie patenka Islamo valstybės kontrolę ir kas nutiks, jei po to tas teritorijas perims kitos grupuotės. Pavyzdžiui, Al-Bab miestas. iš kurio buvo bandoma išvaryti islamo valstybę Vėl tam buvo daug civilių žučių. Taip pat ir rakas gyventojai. Kila klausimas, ar bus polami civiliai vien dėl to, kad jie gyveno toje žemėje, kurią dabar pasisavino islamo valstybė. Kaip žinote, yra apgulti keletas miestų Sirijoje. Be abejo, situacija vis keičiasi, tačiau ypač daug nerimo mums kelia resurų, kurį dabar yra apsupęs Daesh. Dėl to humanitarinė pagalba negali pasiekti civilių. Visa Tai vyksta šalia oro uostų ir tų vietų, kur buvo metami humanitariniai siuntiniai. Ir dabar tas miestas yra apsuptas Daesh. Mes visi matėme, kas vyko gruodį Alepe. Tuo metu mus labai neramino pranešimai, kad buvo vykdomos mirties bausmės ir taip pat daug žmonių dingdavo. Šią situaciją reikia tirti toliau, reikia išsiaiškinti, kas iš tiesų įvyko, kur dingo tie žmonės. Mm, su mumis susisiekė ir šeimos nariai, kurie negali rasti savo artimųjų. Dar vienas aspektas, na, aš taip greitai viską pristatau, po to atsakysiu klausimus. Konflikto metu mes matome daug vietos susitarimų, kai vyriausybė ir ginkluotos opozicijos grupuotės pasiekia susitarimą, kaip kad ir Alepo atveju. Ginkluotos grupuotės pasitraukia, bet dažniausiai su civiliais arba bent jau dalimi civilių. Mums kelia nerima, kaip tai paveiks situaciją ilguoju laikotarpiu ir kokios bus to pasiekmes. Negana to, kokiamis priemonėmis yra sudaromi tie susitarimai. Ar civiliai turėjo galimybę pasilikti, ar jie buvo priversti išeiti, ar buvo suteiktos garantijos civiliams sugrįžti, ar taip tiesiog yra bandoma pakeisti pačią Sirijos gyventojų sudėtį. Būtina šią situaciją išnagrinėti. Aš e, paminėjau ir tuos sektorinius elementus. E, pavyzdžiui, Sirijos demokratinės paėgos ir kurdai, kasgi vyksta su kurdų žymomis vietovėmis. Kasgi vyksta su tų vietovių, kurias užima kurdai gyventojais. Dar vienas labai aktualus klausimas yra vadibara. Kadangi buvo e, susprogdintas vienas iš vandens šaltinių, kuris teikia vandenį Damaskui. Svarbiausia, kad humanitariniai darbuotojai galėtų nuvykti ir sutaisyti sugrūvusią infrastruktūrą. Bet e, dažnai yra deramas, yra prašoma paleisti tam tikrus sulaikytus asmenys ir panašiai, bet tarptautinės teisės kontekste tai yra visiškai nepriimtina. Kokiegi turėtų būti tolesni veiksmai? Keli kalbėtojai kelia klausimą, ką daryti toliau, kaip šalis susidoros su šiuo karu ir šią realybę. Be abejo, iš žmogaus teisės požiūrio ir ankstesnės ir dabartinės įgaliotinės nurodo, kad reikia patraukti asmenis būdžiamojo atsakomybėn dėl karo nusikaltimų. Kol kas tai nebuvo padaryta. Kaip žinote, gruodžio mėnesį Generalinė asamblėja priemė rezoliuciją, pagal kurią buvo įsteigtas tarptautinis tyriejų mechanizmas. Jo užduotis yra rinkti įrodymus teismo procesams, kurie ateityje vyks atitinkamame tribunole ir tarptautinėme teisme. Labai svarbu tinkamai atlikti veiksmus, kad būtų paremtas teisingumas ir tas teisingumas turi būti išties teisingas. Antra, mes visi stebime politinį procesą Stanoje dabar ir vilėmės, kad e, kad bus sprendžiama situacija. Susitikimas Ženevoje taip pat labai svarbus. Būtina užtikrinti, kad žmogus teisės bus įtrauktas į procesą. Žmogus teisės yra taikos pagrindas. Ne vien todėl, kad tai yra teisinga tarptautiniu lygiu, bet ir todėl, kad tai leidžia valdyti įvairovę. O kas nesugeba tos įvairovės valdyti, tai būtent Sirija. Tai toks pragmatinis argumentas. Žmogaus teisė suteikia galimybę užtikrinti tą tinkamą valdymą. Ir žmogaus teisės privalo būti politinio proceso dalis. Nemažiau svarbu yra užtikrinti ir tvarumą. Jei nebus gerbiamos visų teisės, jei nebus gerbiamos orumas, kaip sakė vyskupas, tai nebus ir to tvarumo. Na dabar aš norėčiau grįžti prie tarptautinio standarto nesilaikymo. Europos šalis, Europos Sąjunga čia užima itin svarbu vaidmenį, būtent ji gali padėti užtikrinti tuos tarptautinius standartus, kurių taip sunkiai siekia. Dar pora pastabų. Nemažiau svarbu, kad sirai mokėtų susitvarkyti su praeities konfliktais, nuoskaudomis ir smurtu. Kai kurie kalba apie perinamąjį teisingumą arba susitaikymą su praeitimi. Žinoma, atskaitomybė yra viena iš to proceso dalių. Reikia visų pirma suprasti, kas įvyko, kokia yra tiesa ir kaip mes galime padėti tiems, kurie nukentėjo ne vien tik per teisingumą, bet ir per repatriaciją ir panašiai. Mes čia turime vadovautis tarptautinę teisę. Privalome padėti susitaikyti su tokia sunkia praeitimi, su krize. Aš jau kalbėjau apie tvarumą. Nemažiau svarbu yra investuoti į pilietinę visuomenę. Būtent ji gali užimti labai svarbu vaidmenį ateityje. Pilietinė visuomenė anksčiau to vaidmens neturėjo. Prisiminkime, kodėl įvyko krizė. Ji įvyko todėl, kad žmonės norėjo savo teisų, žodžio laisvės ir panašiai. Tad pilietinė visuomenė čia privalo atlikti savo rolę, o ES prie to prisideda. Svarbu suvokti, kad tai aktualu ne vien dabar, bet svarbu bus ir ateityje. Dėkoju. So much. uh, we'll to to Labai ačiū, dabar mes pabandysime susisiekti su Oklahoma. Ar girdite mūsų profesoriau? Atsiprašau, kad nekalbame visą laiką angliškai. Jūs greičiausiai nesupratote kai kurių pasisakymų. Atsiprašau dėl to. Bet dabar suteikiu žodį jums. Labas rytas. Žinau, kad Oklahomoje dabar ankstyvas rytas. Čia jau vėlyva popietė. Ačiū, kad prie mūsų prisijungėte. Dabar, mielai, jūs išklausysime. Um, and it's a pleasure being in front of the European Union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 Tad ačiū už jūsų pasisakymą, o dabar siūlyčiau pereiti prie paskutinio pristatymą. Okay, okay. um, I think has so many important and interesting observations that I know are difficult for some. Taip, tikrai daug įdomių minčių šiandieną išgirdome, galbūt ne visos jos yra lengvos, patogios, tačiau svarbu įsiklausyti tai, kas yra sakoma, nes tai yra realybė. Kaip ir dauguma tarptautinių įvykių, kurie vystosi aplink mus, e, nebuvo nuspėjami iš anksto. Ir situacija Sirijoje per pastaruosius šešis metus tikrai m, rodo, jog mažai yra teigiamų dalykų, apie kuriuos galima būtų pranešti. Ir tai jau pradeda panašu tapti įprasta e, kasdienė gyvenimo tvarka toje šalyje. Tačiau civilinis karas vyksta, jis sunaikino didžiąją dalį šalies, žuvo 470 tūkstančių gyventojų, 6 milijonai buvo perkeltų asmenų ir 4,8 milijonai pabėgėlių. Ir e, Sirija kenčia nuo tų vadinamųjų mm, e, karų, nedalyvaujant tiesiogiai, Taip pat ten kovoja tikrai keliolikos tautybių asmenys ir susiformavo įvairiausios grupuotės. Nu. Ir labai svarbu prisiminti viso šio konflikto pradžią. Ir matome, kad dabar sunitai kovoja prieš šitus, E, pasauliečiai prieš islamistus, Iranas prieš Saudo Arabiją, Rusija prieš JAF ar Turkija prieš kurdus. Tų konfliktų yra daug. Ir Sirijos žmonių kova dėl demokratijos kartais yra nustumama į šalį, nes yra daug kitų konfliktų. Ir pastaruosius šešis metus mm, žmogaus teisų stebėtojai mm, dokumentuoja tas žudynės, tas skerdynės, kurios vyksta šalyje. Ir trūksta koordinuotų tarptautinių veiksmų, norint išspręsti tą situaciją. Svarbu pažymėti, kad Asado vyriausybė yra atsakinga už didžiąją dalį e, teisės pažeidimų. Kalbant apie ginkluotų grubuočių nusikaltimus, e, reikėtų e, vengti tokio neteisingo lyginimo, nes čia reikia kaltinti ne tik tas grupuotės, bet ir vyriausybę. Ir e, nepaisant e, tų e, nusikaltimų baisumų, dėja, susidaro toks įspūdis, kad tarptinė bendruomenė tarsi leido visam tam įvykti. Sirijos ir Rusijos um, oro antpoliai e, taip pat um, buvo nukreipti ir į pili, atsiprašau, civilinės teritorijas, buvo um, sunaikinta tūkstančiai namų, e, mokyklų, ligoninių ir žuvo itin daug Sirijos e, paprastų gyventojų ir dažniausiai tai buvo ne tiesiog į šalį nuklydusių bombų kaltė, bet speciali sąmoninga Asado armijos strategija. Labai dažnai Sirijos kariuomenė naudoja vadinamasias savadarbės sprokstamasias bombas, e, kurios e, yra pagaminamos iš, pavyzdžiui, E, kūro statinių ar kitų konteinerių, kurie yra užpildomi sprogmenimis, įvairiais e, e, kitais sužydžiančiais elementais. Naudojami ir kasetiniai šaudmenys. 400 kartų buvo fiksuotas tokių šaudmenų panaudojimas opozicijos valdomose teritorijose žuvo vaikai, civiliai piliečiai. Naudojami ir padėgamieji ginklai, mažiausiai 18 tokių atakų buvo užfiksuota vien praėjusią vasarą. Cheminiai ginklai taip pat buvo panaudoti 14 ir 15 metais. Ir itin daug sulaikymų ir kankinimų taip pat yra užfiksuota ir galiu pritarti profesoriaus Lendiso rekomendacijai e, dėl to, kad e, prieiga prie tokių sulaikymo centrų yra itin svarbus prioritetas. Daugiau nei 117 tūkstančių asmenų buvo sulaikyti arba tiesiog dingo nuo 2011 metų ir e, mirčių atvejų nuo e, kankinimų, nuo mm, bado, nuo e, sumušimų pasiekė 12 679 asmenis, kurie mm, mirė nuo 11 iki 16 metų. Tad sukarintos grupuotės mm, ir toliau vykdo savo nusikaltimus, labai dažnai paviešina uh, E, tuos brutalius nusikaltimus ir tai taip pat e, suskaldė Sirijos visuomenę, taip pat mm, visiškai pakeitė tarptautinės bendruomenės požiūrį į Sirijos sukilimą ir pačią Sirijos vyriausybę. Pavyzdžiui, jau vien praeisiais metais Islamo valstybė arba ISIS E, buvo atsakingi už sisteminius ir paplitusius teisės pažeidimus, e, civilių, civilių gyventojų bombardavimus, grobimus, žudimus e, ir taip toliau. Kitos nevyriausybinės ar nevalstybinės ginkluotosios grupuotės taip pat pradėjo artilerijos ir minosvaičių bombų bombardavimus, taip žuvo nemažai piliečių. Um, Turiu pasakyti, kad moteris ir mergaitė susiduria su itin didelė diskriminacija, yra pribuotas jų judėjimas AISIS kontroliuojamose teritorijose. Praeisiais metais jungtinių tautų skyrius nustatė, kad AISIS e, kovotojai e, per prievartą ištekina sunitų moteris, kurios gyvena AISIS kontroliuojamose teritorijose, dauguma jų kenčia nuo smurto, prievartavimų ir taip toliau. Įtin e, dažnai šiuose konfliktuose nukenčia ir civiliai gyventojai, tiek ir nuo vyriausybės, tiek ir kitų grupuočių polimo. E, dažnai yra blokuojama humanitarinės pagalbos teikimas. Ir dabar apie 800 tūkstančių civilių gyventojų yra tiesiog tarsi pastuose įkliuvetose teritorijose. Man atrodo, kad e, labai svarbu mm, bandyti suvokti, kaip būtų galima padėti tiem žmonėms ir taip pat reikia suvokti, kad e, Sirijos e, krizėje, krizė Sirijoje kilo ne vien tik dėl JAF ar ES nesugebėjimo aktyviai mm, įsiterpti į konfliktą Sirijoje. Ne, priešingai jie tai padarė ir jau tai yra daroma kurį laiką, bent jau po sukilimo pradžios. JAF ir keletas kitų šalių, tokios kaip Saudo Arabija, Turkija ir Kataras, e, pirmiausia mm, atsiuntė mm, ginklus ir paramą ginkluotoms grupuotėms esančiam šalyje galime suprasti, kad ginklų tiekimas tokioms mažai žinomoms grupuotėms buvo tikrai neatsakingas žingsnis ir tikrai dabar nebūtų galima skūstis dėl tokių neatsakingų žingsnių pasiekmių. Be abejo, karinės intervencijos Sirijoje ir Irake prieš ISIS, jiems įgaunant didesnę teritorijos kontrolę, tapo svarbiu vakarų valstybių prioritetu ir dabar laikoma svarbia saugumo grėsme. Ir kova prieš ISIS yra laikoma turbūt svarbiausių prioritetų, kalbant apie veiksmus Sirijoje. Ir tai galbūt netgi yra svarbiau negu Asado valdžios nuvertimas. Be to, e, žmogaus teisų stebėtojai nerekomendavo jokių karinių intervencijų dėl humanitarinių priežasčių Sirijoje. Mes manome, kad kova su ISIS išliks prioritetu ir atėjusi valdžia naujai JAF vyriausybei. Prezidentas Trumpas ir aiškiai pasakė vieną dalyką, kad svarbiausias jo užsienio politikos prioritetas yra sunaikinti radikalų islamišką terorizmą. Be to, šią savaitę kaip tik Rusija vykdė um, Rusija su JAF vykdė bendrus oro antpolius, nors e, JAF prezidentas tai ir paneigė. Ir manau, kad e, visai įmanoma e, toksai mm, JAF ir anti-ISIS koalicijos susikūrimas. Ir Trumpas taip pat sakė, kad e, JAV ketina nebetiekti ginklo opozicijai, nes tiesiog neaišku, kas yra ties asmenys, asmenys kuriems tiekiami ginklai. Uh, Taip pat labai svarbu paminėti, kad dėrybos Astanoje, e, kurios ką tik baigėsi, iš ties nebuvo dėrybos dėl taikos, tačiau tai buvo toks karinis dialogas, e, ten buvo atstovaujami kažkokie taip e, politinės grupės, tačiau nebuvo politinių lyderių. Ir, Buvo kalbama apie ugnies nu-, nutrūkimo ar paliaubų pratesimą. E, Ir Astanos dėrybų rezultatai gali tapti galutinę kapitulaciją, kalbant apie daugumą karinių grupuočių Sirijoje. Tu... Vis dėlto yra ir toks pusiau taikos procesas, kuriuo būtų galima vadovautis, nes karas greičiausiai ir toliau teis, tęsis. Manau, kad nebebus reikalaujame Asado atsitraukti, nei dabar, nei artimiausioje ateityje. Manau, kad opozicija tikrai neturi jokių hmm, hmm, galimybių reikalauti tokių radikalių žingsnių. Turkija turbūt yra paskutinė šalis, kuri reikalauja, kad Asadas um, pasitrauktų iš savo posto, tačiau panašu, kad to realistiškai jau nebesitikima. Manau, kad turėtų būti sukurtas naujas alijansas prieš ISIS ir Nusra. Ir manau, kad mums labai svarbu atsižvelgti į šią naują realybę. Na ir šiandieną mes žvelgiame į Europos lyderius. Tikime, kad jie mm, daugiau dėmesio skir žmogaus teisų ir teisingumo elementams ir bandys pasiekti realaus poveikio šioje katastrofoje. Visų pirma, kalbant apie pabėgėlių krizę, jie įtaką daro ne tik Sirijoje, tačiau ir visai Europos Sąjungai. Ir puikiai žinome, kokių politinių pasiekmių ta krizė turėjo. Šiandien, atsiprašau, sienos nėra atviros bėgančiam Sirijos piliečiams į Libaną, Jordaniją ar Turkiją. Ir taip pat ES sudarytas sandoris su Turkija lėmė tai, kad Pabėgėlių skaičius keliaujančių į Graikiją šiek tiek sumažėjo. Praėjusiais metais vienas milijonas sirų ieškojo prieglopščio Europoje. Tai yra daug, mažiau nei 10 procentų visų perkeltų Sirijos piliečių. Tad gali būti, kad šiemet e, tų paraškų skaičius turėtų galbūt dar sumažėti. E, ES prieėmė daugumą tų Sirijos piliečių, kurie prašė prieglopšio, tačiau peržiūrėjo tikrai nedaug paraiškų. Norėtume, kad ES e, laikytųsi įsipareigojimų jungtinėms tautoms, nes daug pasižadėjimų buvo duota, tačiau mažai buvo padaryta, bet to trūksta ir finansavimo, apie 70 procentų jo dar nebuvo paskirta. Tad Europos Europos, Europai norime pasakyti štai, kad turite atlikti savo darbą, tarnauti kaip tam tikras pavyzdys. Ir dar taip pat norėčiau trumpai paminėti e, vieną dalyką. E, Turkijos vyriausybės ir JAV siekia sukurti tokias saugias zonas, kad Sirijos civiliai piliečiai galėtų saugiai gyventi Sirijoje. Tačiau kol kas nebuvo parengti jokie rimti planai ir tiesiog um, baisu, kad vėl gali pasikartoti Srebrenicos istorija. E, perkeltieji asmenys kūrėsi stovyklose Sirijoje, net ir netoli pasienio, tačiau jie yra nuolat atakuojami. Europos ats atsakomybė e, iš ties nėra tokia didelė, kaip kad norėtųsi, kaip kad buvo tikimasi. Ir žinome, kokie nusikaltimai vyksta istorijoje, viskas yra dokumentuojama, fiksuojama, tai daro žmogaus teisų organizacijos, pilietinių teisų žurnalistai ir taip toliau. Bet kuriuo atveju norėčiau padėkoti parlamento nariai Anai Gomes, taip pat kitiems Europos parlamento nariams, kurie parašė specialų prašymą Generaliniai asamblėjai sukurti naują e, tyriamąjį organą, kuris tirtų bent jau dalį tų sunkių nusikaltimų vykdomų Sirijoje. Ši priemonė turėtų padėti pasirinkti baudžiamosiams byloms, e, surinkti ir išsaugoti įrodymus. Mums reikia jūsų paramos siekiant, kad ši priemonė būtų sėkminga, reikia tinkamo finansavimo ir reikalingo darbuotojų skaičiaus. Kalbant apie ES, čia taip pat matyti atsakomybės pavyzdžių ir, pavyzdžiui, nacionaliniams teismams yra leidžiama persekioti nusikaltelius įvykdžius nusikaltimus kitose šalise Europos valstybėse narėse buvo atlikta tikrai svarbių tyrimų ir teisminių persikėjimų, kaltinant žmonės pagrobimais, netinkamo elgesiu, taip pat kankinimai Sirijoje. Keletas Europos šalių, tokių kaip Niderlandai, Belgija, Danija, Švedija, Prancūzija ir taip toliau, sukūrė specializuotus karo nusikaltimų skyrius, kuriuos sudaro policininkai ir prokurorai ir turintis patirties tokio pabudžio bylose. Ir šie atvejai yra pirmieji apčiuopiami e, bandymai, kurie e, siekia užtikrinti, kad už tuos brutalius nusikaltimus įvykdytus Sirijoje e, atitinkami asmenys būtų nubausti. Suprantu, kad tų atvejų dar nėra daug, tačiau tai suteikia bent kažkokią viltį Sirijoje kenčiantiems žmonėms, kad nacionaliniai teismai gali užtikrinti teisingumą. Kalbant apie Sirijoje vykstantį konfliktą, kaip jau minėjau, reikia e, paraginti Sirijos vyriausybę ir ginkluotas grupuotės um, užbaigti um, apsiaustis ir um, e, polimus. Suprantu, kad uh, tai, kad dar yra įtin toli, uh, Tačiau reikia siekti susitarimo ir Europa turėtų bent jau reikalauti e, tokios atsakomybė pagristos procedūros, taip pat reikalauti, kad būtų paleisti tūkstančiai net neteisėtai laikomų e, įkalinimo įstaigose asmenų. Bet kokie pereinamieji planai e, turėtų. turėtų numatyti specialias priemonės ir saugumo pareigūnams. Ir bent jau kalbu apie tos atvejus, kai yra surinkta rimtų įrodymų apie žmogaus teisų pažeidimus. Ir manau, kad jeigu neužtikrinsime bent jau šių minimalių sąlygų, tai negalėsime užtikrinti ir ilgalaikės taikos Sirijoje. Ir manau, kad reikėtų atsikratyti tokio suvokimo, kad žmogaus teisės yra kažkoks vakarų pasaulio palikimas. Ne, mes nebandome primesti kažkokių vakarietiškų teisių Sirijos gyventojams ir žinau, kad žmogaus teisės e, yra visų žmonių teisė. Man atrodo, kad mes visi turėtume jas skatinti, o nenustumti jas į šalį, sakydami, kad jos yra kažkokia vakarietiška vertybė. Dėkoju. Grazie. Ačiū. Man atrodo, įvyko labai išsamios diskusijos. Vėluojame šiek tiek, bet vis tiek norėčiau suteikti žodį komiteto nariams Lochbiller. Ačiū pirmininkė. Dėkoju už tai, kad sukvietėte tokius įdomius prelegentus ir atsižvelgintai, ką aptarėme šį rytą įvairias galimybes kovoti su karo nusikaltimais, tai iš tiesų šiandien gavome uh, pilną meniu ir tai yra labai naudinga, kuriant politiką ateityje. Turiu keletą klausimų, gal pradėsiu nuo pono Halijal. Mūsų praeitos kadencijos paskutinėje parlamento rezoliucijoje dėl Sirijos daugiausia aptarė kalinių klausimą ir kalėj, sąlygas kalėjimuose. Tai man atrodo, kad čia žmogaus teisų aktyvistų Sirijoje lobizmas davė rezultatų ir neturime ES delegacijos Damaskuse, bet turime Beirute, tai mes norime paprašyti jų, kad jie toliau stebėtų situaciją ir kai yra, pavyzdžiui, atskiri e, dingusios menų atvejai, kad jie nebūtų ignoruojami. Jūs taip pat sakėte, kad labai svarbu paremti pilietinę visuomenę Sirijoje ir taip pat už jos ribų. Jūsų manimų kokios jūs, jums galėtų skirti ES paramos tame darbe. Ir jeigu pasakys iš jos veiksmų tarnybos atstovai, galbūt galėtumėme paklausti jų, kokiu būdu pilietinė visuomenė Sirijoje, kuri yra taip pat ir tremtyje, gauna paramą kovai su karo nusikaltimais, nusikaltimais žmonijai, žmogaus teisų pažeidimais ir kaip jie yra įtraukiami, kuriant galimą taikos procesą ponui Benki. Norėčiau pasakyti, kalbant apie na, atskaitomybę ir susitaikymą, keli kolegos Europos parlamente, man atrodo, parašė atvirą laišką jungtinėms tautoms ir jos narėms gruodžio pradžioje, kur mes teigiame, darykite viską, ką galite, kad jungtinių tautų lygmenių būtų sukurtas uh, įsteigta Junktinių tautų specialaus prokuroro pozicija, kuris galėtų nepriklausomai ištirti įvairius karo nusikaltimus. Jūs kalbėjote apie rezoliuciją, gruodžio 19 dienos rezoliuciją. Mes ją tikrai labai, ją tikrai labai džiaugiamės, džiaugiamės tą tyrimų mechanizmu, kuris gan platus. Ir ketvirtame punkte yra teigiama, kad tie tyrimai turėtų būti skirti rimtie, rimčiausiems nusikaltimams tirti. Gal galite patikslinti, ką turite omenyje, kalbėdamas apie rimčiausius nusikaltimus ir kas nebūtų rimčiausias nusikaltimas. Kaip girdėjome iš profesoriaus, Landis, Asadas tikėtina, kad laimės Ir klausimas ir ponui Benkiai, kuris norėtų atsakyti, kaip jungtinės tautos ir jų mechanizmas galėtų pasiekti atskaitomybės, kai žinome, kad pagrindiniai veikėjai, pagrindiniai nusikaltėliai už karo nusikaltimus, Asado režimas, Sirijos institucijos valdžios, panašu, kad tikrai nepritars tokiam mechanizmui, atmes jį. Tai sudėtinga situacija ir aišku, profesoriau Landis buvo labai įdomu jūsų išklausyti. Uh, Jūs sakėte, kad nėra tai realu ir aš jums pritariu, nėra realu, kad Asado režimas ir atsakingieji už daugumą tų karo nusikaltimų bus patraukti baudžiamojo atsakomybėn baudžiamajame tarptautinėme teisme ir kad tai bus padaryta greitai. Norėčiau paklausti plačiau apie tą greitai, kada jūsų manimų jie galėtų būti patraukti baudžiamojo atsakomybėm, jeigu iš vis tai įvyks. Aš supratau, kad jūs manote, jog nereikia jų teisti tame teisme, nes, kaip jūs sakėte, aš dalį to pritariu, bent iš mano šalies istorijos e, tą matome labai sudėtinga, galbūt lyginti tas dvi šalis, bet mes turėjome nacijų Vokietiją ir kol tie, kurie labiausiai atsakingi, aišku, yra visa visuomenė, kuri rėmė tą režimą, Hitlerio režimą, bet kol nebuvo patraukti atsakomybėn tie labiausiai atsakingi asmenys. Aš net neįsivaizduoju, kaip mes būtumėme galėję pradėti plėtoti iš naujo savo šalį. Ir ponia Whitson iš Human Rights Watch organizacijos, jūs kalbėjote irgi apie tai, ką ES valstybės narės turėtų padaryti. Aš įsivaizduoju, kad jeigu As Asadas laimės, panašu, kad taip ir nutiks, tada jis galės nulemti, kas galės sugrįžti į šalį ir kas negalės sugrįžti į šalį, jeigu jam bus leista nuspręsti. Taigi gali atsiklausyti tokia situacija, kai daug Sirijos pabėgėlių nebus jiems leidžiama sugrįžti namo. Taip pat jūs kalbėjote apie tai, ką ES galėtų nuveikti iš išorės. Uh, ko jūs tikitės iš ES. Jūs sakėte, kad reikia skirti daugiau finansavimo. Aš manau, kad jūs kalbėjote ir apie Londono konferenciją. Man atrodo, kad tas renginys buvo sėkmingas. Tačiau ar yra kokių kitų prašymų? Tarkim, jeigu tam tikri sirai niekuomet nesugryž namo po karo, ar jūs siūlytumėte tuomet daugiau perkelimų numatyti, galbūt galėtumėte plačiau pakomentuoti tai. Ačiū. Ačiū, Barbarai. Ana Gomeš. Ačiū už tai, kad surengėte šios klausimus. Aš labai apgailestauju, kad negalėjau dalyvauti pradžioje, turėjau lankytis kituose posėdžiuose, bet ne, neišklausiau įvairių pareiškimų, tik paskutinį pasakymą girdėjau, tai aš norėčiau pasakyti, kad labai svarbu, kad per mažiau nei 20 valandų 64 parlamento nariai mobilizavo savo jėgas ir parašė laišką, kad atremtų tuos biuletenius, kurie buvo numesti ant žmonių, kurie pasiliko Alepe, kad jie turi bėgti arba bus nužudyti, nes juos pamiršo visas pasaulis. Tai buvo mūsų būdas pasakyti, kad pasaulis jų nepamiršo ir reikalauti atskaitomybės, reikalauti, kad ES imtųsi veiksmų saugumo taryboje New York'e, kad būtų užtikrinamas tas atskaitomybė. Turiu klausimą. Gal kas nors iš jūsų galėtumėte papasakoti apie organizacijas, kurios veikia vietoje, kurios renka informaciją, kad jų tikrai yra, kad uh, galiausiai atskaitomybė būtų užtikrinama ir kad tie labiausiai atsakingi už, už nukaltimus būtų nuteisti, nes nepakanka tik tai patraukti jų atsakomybę, tam reikia įrodymų, įkalčių. Ir aš pavyzdžiui žinau, kad bent jau Kurdistane, Kurdistano teritorijoje tokį darbą azidai atlieka, KRG, kad būtų surinkti duomenys apie genocidą, kad tarpnis būdžiamas teismas gautų tuos įkalčius, renkami yra įrodymai įkalčiai iš nusi, nu, nu, nu, nukentėjusiųjų. Ar panašus dalykas vyksta ir Sirijoje? Ir ta veikla galbūt turėtų būti, turėtų būti remiama ES Sirijoje. Ir taip pat suprantu ir pritariu tiems klausimams, kuriuos uždavė Barbara Lochbiller ir laukiu jūsų atsakymų. Bet e, Asado atvejis. Na, įsivaizduoju, kad yra labai daug prieštaravimų. Yra žmonių norinčių paslėpti tos bazinius principus. Ir tai, kad aš Holmse lankiausi konflikto pradžioje su parlamento delegacija klausiausi, kaip krenta bombos ant žmonių. Aš buvau palei sieną tarp Libano ir e, Sirijos, 25 km nuo Holmso ir klausiausi, kaip krenta bombos ant žmonių. Ir pirmieji pabėgėliai mums pasakė, kad jie nenori rengti demonstracijų prieš Asadą, jie tiesiog nori rengti demonstracijas prieš slaptąją policiją. Ir tik dėl to, kad Asadas pradėjo sprogdinti, jie turėjo bėgti ir neturėjo jokios, daugiau vil, jokių vilčių dėl Asado. Taigi aš nesu labai sunerimusi dėl Asado, nes pažvelkime, kaip ir Džordžas Bušas, kuris ėmėsi kankinimų tokiuose šalyse kaip Sirija, kur vienas slaptų kalėjimų buvo įkurtas ir Džordžas Dubelvė Buš, Bušas ten kankinimais užsėmė. Tai jis tai net nedrįso įžengti e, į Europą. Taigi su Asadu yra panašiai. Ačiū. Ar būtų kitų narių norinčių pasakyti? Jeigu ne, tuomet suteiksime žodį. Svečiams 2-3 minutės. profesoriui. Profesoriau, trys minutės nedaugiau jums skiriamos. Taip, norėčiau padėkoti, ponė pirmininkė, ponė pirmininkė, norėčiau pasveikinti kolegų, kolegas, kurie tikrai puikiai žino, apie ką jie kalba ir tai, ką jie mums papasakojo, atskleidžia realybę Sirijoje. Ir tikrai labai emocionaliai apie tai kalbėjo vyskupas. Aš norėčiau kelias pastabas išsakyti, kadangi esu kol... koležo, koledžo pirmininkas. Norėčiau pirmiausia pasakyti, kad geopolitiniais priemonės, teminės priemonės iš tiesų žlugdo žmogaus teisės daugelį valstybių. Antras dalykas žmogaus teisų srityje. Matome, kad yra keliama grėsmė revoliuciniams veiksmams ir mes vis labiau nutolstame nuo pilietybės principų, principų, be kurių nėra įmanoma demokratija, nėra įmanoma susitaikymas. Dar viena mintis dėl tarptautinių žmogaus teisių. Man atrodo, kad yra labai svarbu ES remti susitaikinimo procesus, procesus, kurie, kuriais, kurie vyksta Sirijos valstybėje. Ir aš tai norėčiau pabrėžti, nes reikia pabrėžti Sirijos teritorijos vientisumą, nedalomumą. Jeigu nebus gerbiamos tarptautinės teisės, jeigu nebus laikomasi suverenumo, nepriklausomybės principų, mes negalėsime atkurti uh, tos Sirijos visuomenės ir užtikrinti susitaikymo toje visuomenėje. Taigi, dėl to aš sakau, kad mūsų manimo ES turi reaguoti siekiant politinio susitaikymo, teikti pagalbą Sirijos piliečių ir visuomenės sluoksnių susitaikymui ir dėkoju Jums. Grazie. Adesso... Ačiū. Dabar norėčiau trumpai išklausyti Evos Horelobos iš išorės veiksmų tarnybos. Ačiū. ES politikos principai puikiai žinomi, jie yra išvardinti tarybos išvadose užsienio e, reikalų vadovų, užsienio reikalų ministrų tarybos išvadose ir jie, jų yra laikomasi ir saugumo taryboje. Taigi aš tiesiog gal norėčiau paminėti konkrečią veiklą, kurią vykdo ES ir išorės veiksmų tarnyba, kokius principus mes remiame ir mes remiame pilietinę visuomenę ir žmogaus teisės gynėjus Sirijoje ir už Sirijos ribų fiksuojame žmogaus teisų pažeidimus ir fiksuojame tuos aktyvistus, Taip pat Tarptautinis teisingumo komitetas renka tokius duomenis, kuriais bus pasinaudota būdžiamosiose bylose ateityje. Ir taip pat yra projektas su Tarptautinė e, ieškomų žmonių komisija, kuri turi daug patirties Hercegovinoje ir Bosnijoje Hercegovinoje, taigi jie turi sukaupę politinį didelį dosiją apie pagrobimus ir neteisėtai laikomus asmenis. Taip pat mes vykdome projektą su atitinkamu tinklu, žmogaus teisų tinklu, kurie irgi remia, kuris irgi remia žmogaus teisų organizacijas Sirijoje ir tikrai mes esame dėkingi už visas tas pastangas ir taip pat ponas Halis neseniai lankėsi prieš kelias savaitės Briuselį, mes pakalbėjome apie tai, kaip galėtumėme paremti jūsų darbo grupę, kuri užsima sulaikytų asmenų reikalais. Taigi, iš tiesų, Labai svarbu turėti tos duomenis, e, kad galėtumėm užtikrinti atskaitomybę, užkisti kelią nebaudžiamumui ir užtikrinti perinamąjį teisingumą. Ir e, yra daug būdų, kaip galėtumėme tas politinės priemonės įgyvendinti. Mūsų parama politiniams procesams, e, mūsų vadovė Morgerini pradėjo ES iniciatyvą dėl Sirijos ateities, kur konkrečiai kalbama apie galima Sirijos valstybės sąrangą ateityje, atsižvelgiant jungtinių tautų išdėstytus principus ir taip pat, kaip būtų galima atkurti šalį ir užtikrinti susitaikymą. Taip pat mes planuojame Briuselėje surenkti konferenciją Sirijos klausimų ir viso regiono klausimų, kuris įvyks balandžio pradžioje, data dar nėra galutinė. Ir ES, aišku, yra svarbiausias donoras ir humanitarnės pagalbos teikėjas, bet esame ir politinis veikėjas. Ir kaip sakė parlamentarai, kalba neina vien tik tai apie Landarą, bet ir apie tai, kad reikia, jog donorai įgyventinti savo įsipareigojimus. Būtent svarbu, kad įsipareigo, įsipareigojimai būtų įgyvendinti ir būtent ES ir valstybės narės visus tuos įsipareigojimus įgyvendina finansinė prasme ir taip pat mes remiame politinius procesus, ypatingai kuriant reikiamas sąlygas e, reikiamiems po reikiamiems dialogams Sirijoje ir taip pat jungtinėse tautose. Ačiū. Dabar atvirkštinė tvarka. Suteiksiu žodį svečiams. Pradėsiu nuo panios Hudson. Penkios minutės kiekvienam žmogui. Uh, Na, man atrodo, vienintelis klausimas, kurį aš gavau, buvo dėl mūsų rekomendacijų jungtinėms tautoms, dėl pabėgėlių perkelimo ir tai yra specifinės rekomendacijos, kurios buvo pateiktos būtent dėl to, kad daug paraiškų buvo patenkinta, tačiau nedidelė dalis, labai nedidelė dalis tų uh, žmonių buvo perkelta. Taigi formaliai patvirtintos paraiškos ir tie asmenys perkelti, bet procesas turi būti greitesnis, nes žmonės užstrigę. O kalbant apie tai, ar Asadas leis ar neleis sugrįžti pabėgėliams, man atrodo, per anksti apie tai kalbėti, per anksti tai žinoti ir man atrodo, kad strategiškai galbūt būtų labai prasminga siriams leisti sugrįžti, nes tie, kurie pabėgo, kaip žinia, daugiausiai buvo išsilavinę žmonės, viduriniosios, aukštesniosios klasės atstovai, kurie yra labai svarbus bet kokios šalies atkūrimui. Ir man atrodo, kad vyriausybė nebus pati suinteresuota neleisti jiems sugrįžti. Tačiau ar jie norės sugrįžti, čia jau faktiškai visiškai kitas klausimas ir ar jie jausis saugus, irgi kitas klausimas. Mes žinome, kad po Irako karo dauguma Irako pabėgėlių sugrįžo į savo šalį ir tikimės, kad didelė dauguma sirų irgi norės sugrįžti ir galės sugrįžti, kai bus užtikrinta taika ir saugumo šalyje. Ačiū. Profesorius Landis. On the two questions that were asked, can accountability be assured? And that, that's the prickly question that we don't know the answer to. The, what I presume is that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 Ir be to neturiu atsakymų visiems tiems klausimams. Galvojant apie ES perspektyvą, tai visi tikisi politinio sprendimo, kuris būtų naudingas visiems sirams. Klausimas, kaip to pasiekti. Žinoma, prireiks proceso, kuriam būtinas kompromisas, tai yra taikos proceso dėl to, kaip skirtingi žaidėjai turi įsitraukti į tą procesą. Manau, labai svarbu yra tarptautinius standartus vertinti nenaiviai. Nereikia sakyti, jeigu šimtų procentų nepasieksime, ko tikimės, tai tada iš vis nieko nedarysime. Ne. Tarptautiniam standartui pritarė valstybės narės, beje, ir Sirija iš esmės yra ratifikavusi tą standartą. Tai reikia tiesiog to standarto siekti. Nereikėtų čia manyti, kad maksimalus rezultatas prieštarauja apskritai rezultatui. Klausimas tik tai, kaip to siekti. Ir Sirijos atveju labai sudėtinga atsakyti tą klausimą. Svarbiausia, kad sirai būtų proceso centre, kad jie norėtų atgauti Siriją. Nes kitų atveju mes tiesiog taip labai grubiai viską turėsime spręsti. Man atrodo, vienas Siras minėjo gražią Sirijos įvairovės mozaiką. Ta mozaika vis dar tebe egzistuoja. Tai negi to atsisakysime. Aš manau, kad galima tai atkurti ir to reikia siekti. Nepamirškime ir to, kad, kaip jau sakiau anksčiau, mes čia matome situaciją su daugybė nusikaltimų, praradimų ir žiaurumų. Manau, kad nėra nei vieno siro, kuris nenukentėjo vienai par kitaip. Bet klausimas, kaipgi pasiekti tų rezultatų, kaip įtraukti teisingumo procesą. Reikia visą tai nagrinėti ir ieškoti išeities. Šis karas parodė, kad jeigu norite tvarios taikos, negalite turėti tokio paties režimo kaip anksčiau. Tai vadinasi, reikia ieškoti kažko kitokio. Nebent pradėsime visus rušiuoti ir tada jau nežinau, kokios bus pasiekmes. Reikia vadovautis tokiu požiūriu ir galiausiai bus prieita prie kompromisu. Tarptautinis baudžiamasis teismas numato baudžiamumą už sunkius nusikaltimus. Jeigu nebus baudžiama, tai tai turės pasiekmių visam pasauliu. Dėl to ir buvo įsteigtas tarptautinis baudžiamasis teismas. Tai reikėtų laikyti bent jau siektinų tikslu. Ir galbūt tai leistų patobulinti situaciją. Aš suprantu, kad politiškai dabar tai neįmanoma, bet dirbau ir Darfūro netyrimo komitete. Tuo metu Bušas pasisakė prieš tarptautinį baudžiamąjį teismą, bet neblokavo perdavimo bylos tarptautiniam baudžiamajam teismui. Tai neaišku, kaip viskas būtų. Dėl nepriklausomų mechanizmų, na, kuriuos įsteigė bendroje asamblėje. Tai yra toks naujas reiškinys tarptautinėje arenoje. Vienas mano draugas sakė, kad iš esmės tai yra būdžiamasis persekiojimas be tribunolo. Aišku, kad tai yra didžiulis iššūkis. Reikia vykdyti procesą taip, kad jis būtų naudingas. Iš esmės mes čia numatome du mandatus. Visų pirma, tai yra informacijos ir įrodymų rengimas, rinkimas ir dokumentų rengimas baudžiamam persekiojimui. Kol kas taip nebūdavo daroma. Aišku, reikia aiškiai suprasti, kaip tas mechanizmas veiks ir mes dabar visą tai nagrinėjame. Ačiū. Dėkoju. Ponas Kalel. Dėkoju. Aš norėčiau trumpai atsakyti į klausimus, kurie man buvo užduoti. Jūs sakėte, kad tartutinė bendruomenė arba bent jau na, Europos parlamentas, kad e, jums pavyko išlaisvinti sąžinės kalinius. Bet aš norėčiau jums pasakyti, kad kalba eina apie labai nedidelį skaičių tokių išlaisvintų kalinių. Pavyzdžiui, advokatas Halmadų vis dar yra kalin, ka, kalėjime Abzizaly yra daug žmonių, kurie vis dar įkalinti. Abzizary Sajet yra pritarė, yra lavitas, yra režimo bendruomenės narys ir jisai buvo įkalintas, mes suprantame, kodėl islamistai įkalinami, bet kodėl jisai neaišku. Taigi Asado režimas prieš mėnesį išlaisvino vieną iš islamistų lyderių, kuris sėdėjo kalėjime dešimt metų. Dar viskas įvyko prieš revoliuciją. Kodėl jie tai padarė? Dėl to, kad jie mainais jį iškeitė į režimo kalinį Arašam. Tai yra islamistų grupė. Ir tas žmogus, kuris buvo išlaisvintas šiandieną, jis sugrįžo į Harališam ir netgi pasirodė per televiziją. Taigi jis kovoja Harališam pusėje. Uh, Taigi mes dėl to turime bendradarbiauti, tam, kad tarptautinė bendruomenė galėtų su mumis dirbti iš vien, kad, ne, kad gautų tokios informacijos. Jums reikalingas tarpininkas pilietinės Sirijos visuomenės tarpe, tarpininkas, tarpininkas, kuris galėtų fiksuoti visus tokius nusikaltimus, kurie vykdomi Sirijoje. Aš taip pat norėčiau paprašyti Europos parlamento tapti tarpininku visose tokiuose veiksmuose. Aš tikrai negaliu garantuoti, kad vyks kalinių mainai tarp režimo ir islamistų grupuočių. Tie asmenys, tie islamistai, kurie sėdi kalėjime, tai yra kaliniai, kurie buvo sulaikyti dėl aiškių priežasčių. Ir jeigu Europos parlamentas tokiu atveju taps tarpininkas, kai, kai vykdomi bus tokie mainai, tai tada mes galime garantuoti, kad tie asmenys, kurie bus išlaisvinti, tikrai bus nekalti asmenys. Nepamirškite, kad režimas neįkalina vien tik tai pilietinės visuomenės aktyvistų, žmogaus teisų aktyvistų. Aš buvau vienas iš jų, Asaramša Laruš, kuris yra islamistų kovotojas, jis dabar yra laisvas. Ir man atrodo, kad žmogaus teisų aktyvistai dėja vis dar sėdi kalėjimą, kalėjime. Kas konfliktą tarp šitų ir sunitų pavertė karu, dabar yra laisvėje. Ir aš norėčiau pasakyti, kad pilietinė visuomenė Sirijoje 30 ar 40 turi nevyriausybinio organizacijų Sirijos viduje ir už šalies ribų. Ir mes gerbėme visas tas nevyriausybinės organizacijas, tas grupės, visas tokias organizacijas, kurios yra pasirengusios teikti jums visą reikiamą informaciją, bendrauti su jumis, kad jūs žinotumėte daugiau apie visus tos nusikaltimus. Ačiū. Žodis biskupui. Ačiū, aš norėčiau dar kartą Jums padėkoti už galimybę pasisakyti čia, kreiptis į Jūs. Kaip jau sakiau, esu Karito Sirijoje pirmininkas, kuris dirba komunitarinį darbą, taip pat esu vyskupas Sirijoje ir tikrai labai vertinu tą politinę analizę, to, tą požiūrį ir tuos e, bandymus surasti sprendimą labai sudėtingai problemai. Man atrodo, kad jūs gerai mane supratote. Aš nenorėčiau kištis į politinius debatus, turintam ne mano pareigas, bet visą tai, ką aš sakiau ir ką aš išgyvenu pats asmeniškai, aš pasidalinau savo patirtimi ir norėčiau dar pridurti kelias pastabas. Pirmiausia, aš sakiau, kad nereikia vien tik tai pereiti prie teisimo ir nuteisimo, reikia pirmiausia išsiaiškinti tiesą ir kaip daugelis jūsų sakėte, reikia surasti sutaikinimo galimybių, reikia surasti tokį sprendimą, kuris leistų užmėgsti dialogą Sirijos viduje kad nebūtų tas dialogas primetamas iš išorės, tai nieko neduos. Sirija yra šalis turinti savo istoriją, iš, išsilavinusi š, tauta ir mes turime parodyti pagarbą tai šaliai. Kitas dalykas. Aš norėčiau atsakyti į ponios Saros Lėjos pastabą Aš norėčiau jai pasakyti, kad aš nekritikuoju vakarietiškos savokos, kaip apibrėžiamo žmogaus teisės. Tai nebuvo mano ketinimas. Man žmogaus teisės be jokios abejonės yra tarptautinės teisės aspektas ir tas žmogaus teisės reikia ginti. Aš kalbėjau apie orumą, solidarumą, tai yra bendros vertybės, religinė laisvė. Ir aš manau, kad visa tai yra tokia įgytis universali įgytis ir ne tik vakaruose. Ir dar norėčiau pasakyti, kad reikia padėti arabų ir musulmonų pasauliui integruoti tas vertybės. Negalime visuomet e, kurti tokio įspūdžio, kad mokome, mokome mažus. Arabų mus, musulmonų pasaulis, ne tik Sirija šiandieną išgyvena problemas. Kodėl taip yra? Vyksta debatai su modernumu. Ta, ta religija negali užmėgsti dialogo su modernė visuomenė. Ir dėl to jai kyla grėsmė. Ir kyla grėsmė sunaikinti savo tradiciją ir istoriją. Taigi mes turime pripažinti, kad arabų musulmonų pasaulis, nors mes to ir nesakome, atvirai išgyvena pažeminimo etapą. Tai yra pasaulis, kurį žemina kolonizavimo istorija. Ir reikia suprasti, kad yra kompleksiškas reiškinys. Reikia gerbti islamą, reikia gerbti arabų pasaulį, jų orumą. Ir dėl to mes negalime tik tai apsiriboti grėsme, sprogdinimais, bandymais įžeisti ir panašiai. Tai nieko neduos nes tik tai dar labiau tai skatins smurtą. Ir dar norėčiau pasakyti, kad Sirijoje, mano manimu, mano patirtis tą rodo, yra labai svarbu padėti sirams įvardinti savo sunkumus, kalbėti tiesą, nekalbėti vien tik tai apie ideolog, ideologinius dalykus. Per penkerius metus e, gyvename karinio režimo sąlygomis ir ta ideologija yra marksistinė ir, man atrodo, reikia padėti sirams kalbėti tiesą. Ir nereikia bijoti, kad kažkas e, pasakys, reikia tapti alavitų. Iš tiesų, ta istorija labai ilga ir sudėtinga. Asado šeima uh, dėl tam tikrų priežasčių atėjo į valdžią. Tačiau reikia pasakyti be baimės ir be pašalinių minčių, tai kitos arabų musulmonų pasaulio šalys irgi nieko geriau nepasiekė, tiesiog tai yra esminiai baziniai dalykai. Jeigu pažvelgtume, kaip islamas kūrėsi, suprastumėme, kaip, kaip vyko tos religijos evoliucija. Ir man atrodo, tai yra pagrindiniai filosofiniai, politiniai principai būtent pripažinti e, ypatumus ir nebandyti kažko tai nuteisti ar tapti kažkokiu tai vertintoju. Būtent aš apie tai kalbu krikščionėms arabų pasaulyje ir būtent manau, kad turime apginti juos, nes matėme, kaip Irakas išnaikino krikščionis, kaip Sirija išnaikina krikščionis. Taigi Sirija be krikščionių bus niekas. Labai svarbu, kad krikščionys išliktų Sirijoje, nes jie reiškia kitoniškumą, jie reiškia istoriją, jie reiškia dialogą. Ir būtent to, me, tą mes ir norime apginti. Ir būtent tą aš ir noriu Jums pasakyti, padėkodamas dar kartą. Dėkoju. Grazie, grazie davvero a Dėkoju, labai ačiū. Dėkoju visiems, kurie dalyvavo šiuose įdomiuose diskusijose apie Siriją ir žmogaus teisų situaciją Sirijoje. Dėkoju visiems už jų dalyvavimą ir atsidavimą šiai temai. Dabar baigsime šią posėdžio dalį ir perėsime prie galutinio darbo tvarkės punkto. Mes čia išgirsime iš Maširko delegacijos pirmininko. Thank you.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 Merci. Bene, senza, eh, cominciamo questo ultimo punto all'ordine del giorno. Gerai, pradėkime nagrinėti paskutinį darbo tvarkės punktą. Mes čia bendradarbiavame su Mašriko delegacija. E, Si tratta del resoconto che il presidente della delegazione farà. Dabar mums informaciją pateiks delegacijos pirmininkė. Delegacija neseniai lankėsi Egipte. Žinoma, norėčiau padėkoti už tai, kad atvykote. Mes ir toliau glaučiai bendradarbiausime su delegacija. Dirbsime toliau ir antrojoje kadencijos pusėje. Situacija Egipte yra labai sudėtinga. Manau, kad žmogaus teisų pakomitečiai bus labai įdomu išgirsti iš Mašriko delegacijos kaip jie nagrinėjo sudėtingą žmogaus teisų temą, kai kalbėjusi su atitinkamais atstovais Egipte. Ar buvo kokiu nors konkrečiu atveju, kurie toliau buvo stebimi NBO ir panašiai? Um. Dėkoju, kalbėsiu portugališkai. ilgą laiką nesimatėme. Žinoma, mes ir toliau tęsime bendradarbiavimą. Vizitas vyko 2016 metų spalio lapkričio mėnesiais. Tai buvo oficialus vizitas į Egiptą. dėl įvairiausių priežasčių, institucinių pokyčių ir revoliucijos Egipte mes per keliarius pastaruosius metus negalėjome palaikyti ryšių su šia šalimi. Santykius atnaujinome būtent šiuo neseniai vykusiu vizitu Keli kolegos iš skirtingų frakcijų dalyvavo ir iš EPP, ir iš SND, ir Aldės, ir GUE. Vizitas vyko itin svarbiu metu. Atmosfera tarp Egipto ir ES institucijų buvo įtempta. Kaip žinote, Per pasirosius penkerius metus Europos parlamentas parengė 14 rezoliucijų susijusių su situacija Egipte. Prabėgo penkeri tylos metai, tiesiog neturėjome partnerių, su kuriais galėtume kalbėtis. Nebuvo sudarytas Egipto parlamentas, o kai galiausiai gavome progą susisiekti, pakvietėme kolegas iš Egipto atvykti čia į Europą. Šis vizitas, kaip jau minėjau, vyko spalio mėnesį, o ankstesnis vizitas buvo prieš aštuonerius metus. Per šį vizitą mes susitikome su prezidentu, su vyriausybės nariais, su Seimo pirmininku Kalbėjomės su užsienio reikalų komiteto bendradarbiavimo ministerijų atstovais, kalbėjome su pilietinė visuomenė, religinėmis institucijomis, imamu, koptų vyskupu. Vyko labai įdomus apsikeitimas nuomonėmis su visais šiais asmenimis. Trumpai noriu Jums informuoti, apie ką mes kalbėjomės šio vizito metu. Manau, visi Jūs gavote informaciją apie misiją. Darau prielaidą, kad ją perskaitėte. Dabar daug laiko neturime, todėl mano manimu svarbiausia yra padiskutuoti, o ne man skaityti tekstą kurį patys galite gauti. Tai nenoriu kartoti to, ką jūs žinote. Visgi norėčiau pasakyti, kad mes daugiausia kalbėjome apie ekonominę situaciją šalyje, socialinės problemas, su kuriomis dabar yra susidurama Egipte. Ir dar viena svarbi tema buvo saugumas. kalbėjome ir apie strateginę regiono situaciją. Egiptui be abejo visą tai labai aktualu, nes tai, kas vyksta Sirijoje, yra svarbu. Misijos metu kalbėjome ir apie Egipto situaciją ir Egipto institucijas bei ryšį su tuo, kas vyksta Libijoje. Egipto institucijų padėtis yra visai kitokia negu ES, to privalome nepamiršti. Be abejo, kalbėjome ir apie žmogaus teisės. Dar iki vizito mes susitikome su Egipto delegacija čia Europos parlamente. diskutavome apie Aračenį bylą. Nors gal Andrėja galėtų daugiau apie tai papasakoti. Bet kuriuo atveju vyko tas susitikimas čia Europos parlamente. Kalbėjomės su Egipto ambasadoriumi Briuselėje, aptarėme dar vieno kalinio atvejį, kuris beje vis dar kali. Negana to, kalbėjome ir apie naujus įstatymus, kurie priboja nevyriausybinio organizacijų veikimą. Tai tokios buvo pagrindinės temos, kurias aptarėme. Norėjome pagerinti savo santykius su Egipto institucijomis. Dabar situacija yra palankesnė, kadangi jau turime atitinkamus atsakingus asmenys Egipte. Dirbame asociacijos pagrindu ir stengiamės padėti Egiptui ekonominės krizės metu, su kuria dabar susidūrė šalis. Padėtis iš ties yra labai liūdna. Yra daugybė makroekonominių sąlygų kurios yra labai nepalankios, daug paskolų suteikta. Kalbėjome ir apie migrantus, pabėgėlius, apie tai, kaip galėtume pagerinti savo bendradarbiavimą ateityje. Manau, svarbu yra pasakyti jums, kad e, prezidentas Asisi pažadėjo atidžiai stebėti Radžianį atvejį ir peržiūrėti kalinių sąrašus, ypač tų jauniausių kalinių. Tai yra tie asmenys, kurie buvo sulaikyti per taikės demonstracijas. Jos vyko kai per pastaruosius keliarius metus buvo reikalaujama taikos. Noriu, kad žinotumėte, jog prezidentas įsipareigojo tai padaryti. Labai svarbu, kad atsakingi asmenys Egipte mums teiktų tolesnė informacija, kaip viskas vystosi. Gal kolega čia norėtų daugiau pakalbėti. Galime pasidalyti kalbėjimo laiką, jei norite nes matau, kad ir socialistų kolega yra salėje. Tai gal Andrėja norėtų papasakoti apie antrą emisijos dalį. Be abejo, situacija visiems yra žinoma, kadangi po vizito mes parengėme ataskaitą. Vienas iš svarbiausių susitikimų buvo susitikimas su prezidentu ir parlamento nariais. Diskusijų. Po diskusijų buvo pranešta, kas vyko toliau, taip pat buvo atliktas Kairo prokuroro tyrimas O po to jis susitiko su Romos prokuroru ir buvo pateikta daugiau informacijos per kelias paskesnės savaitės. Dalis informacijos buvo pateikta visuomenėje Egipte. Visa informacija buvo pateikta Romos prokurorui, tad po truputį mes susidarėme vaizdą. Daugiau sužinojome apie atsakingus už šį įvykį, dėl kurio buvo prarasta žmogaus gyvybė. Tad šiuo atveju situacija palanki. Dialogo atnaunimas buvo labai naudingas. Tai leido mums tiesiogiai padiskutuoti su prezidentu. Dabar jau matome, koks buvo to poveikis. Kaip jau buvo nurodyta, reikia ne vien tik tai dialogo. Kaip, kad sakėme per savo misiją, mes čia matome šalį, kuri turi daugiau nei 100 milijonų gyventojų ir nepaprastai greitai auga. 47 procentai šalies gyventojų dar neturi 30 metų. Aišku, Egiptas susiduria su skurdu ir Tarptautinės valiutų fondas yra numatęs finansavimą. Taip pat yra numatyta ir atlikti tyrimą apie makroekonominę situaciją. Organizavome daug susitikimų su ministerijomis ir švietimo ministras sakė, kad tikrai daug ką reikia nuveikti per ateinančius metus. Reikia performuoti mokyklas, užtikrinti, kad būtų tokių žmonių, kurie galėtų mokyti mokyklose. Be abejo, kad iššūkis yra milžiniškas, nes šalis yra didžiulė, daugiau nei šimtas milijonas žmonių. Aišku, reikia bendradarbiauti ir su ES. Mes kalbėjome apie iššūkių, su kuriais susiduria demokratija ir ypač tokia didelė šalis, kuri bando grįžti prie demokratijos. Nevyriausybinio organizacijų išsakytas nerimas irgi akivaizdus, o vyriausybė tų nevyriausybinio organizacijų bijo. Bijo, kad per nevyriausybinio organizacijų finansavimą bus finansuojama musulmonų brolyje. O čia mūsų nuomonės, aišku, išsiskyrė. Mes žinome, ką vyriausybė daro su nevyriausybinėmis organizacijomis, bet diskusijos tęsiasi. Tikrai diskusijų metu išriškėjo daug prieštaravimų ir mes turėsime gerokai padirbėti. Ačiū. Ar kas nors norėtų žodžio, pane Lochpiller, pana pato Ana Gomes. Dėkoju. Aš nesu Mašriko delegacijos dalis, bet priklausau žmogaus teisų pakomitečiai. Klausiausi to, ką jūs sakėte ir perskaičiau ataskaitą. Vakar turėjome progą pakalbėti su Egipto atstovo. Aš matau, kad jūs e, čia išdėstėte tos pačius argumentus, bet e, plačiau nekalbėjote apie žmogus teisų pažydimus, kurie egzistuoja Egipte. E, pirmininkė, kaip jūs sakėte, mes turime labai daug Egipto rezoliucijų, bet 2016 metais žmogus teisų situacija buvo labai bloga. Aš nemanau, kad rezoliucijų buvo per daug. Čia yra nurodoma, kad judama vakarų kryptimi ir kad įsipareigojama laikytis atitinkamų standartų. Bet reikia remtis ir Egipto ištekliais. Yra 2015 metų įstatymo projektas, kaip galima būtų panaikinti kankinimus. Egiptas yra atlikęs puikių tyrimų apie žmonių pradanginimus, kuriuos atlieka saugumo pajėgos. Aš manau, kad tęsiant darbą būtina įtraukti žmogaus teisų aspektus. Reikia siekti dar daugiau. Juk būtina turėti kvalifikuotas nevyriausybinės organizacijas. Vyriausybė privalo vadovautis jų rekomendacijomis, o ne jas pulti. Jeigu teisingai jūs supratau, vyriausybė jas puola, kadangi bijo, jog jas finansuojate patys, e, kurie finansuoja musulmonų brolyje. Ačiū. Yes, I mean, um... Ačiū. Aš pati lankiausi Egipte praėjusi, praėjusiu metu gegužę ar balandį. Ir kalbant apie e, žmogaus teisų gynėjų komentarus, jie minėjo, kad situacija yra daug blogesnė nei prezident, kai prezidentų buvo ankstesnis prezidentas. Ir to tiesiog negalima ignoruoti. Taip suprantu tuos sunkumus susijusius su strateginė Egipto pozicija. Tačiau mes negalime ignoruoti ir to, kad taip, e, nemažai žmonių palaikiusių dabartinį prezidentą yra nusivylę jo valdymu. Ir taip, stebime šią situaciją, suprantame, kad e, tarsi E, sudaromas toks įspūdis, kad e, prezidentui netaikomos žmogaus teisų atstovų kritikos strėlės, tačiau tai yra kvaila juk. Labai svarbu yra pilietinės visuomenės vaizmuo, svarbu, kad ta visuomenė būtų aktyvi, teiktų visą tą informaciją, e, kuri šiaip ar taip vis viena negalėtų būti nuslėpta ir taip pat kovotų. Taip, Europoje yra e, įvairiausių stovyklų, yra mm, e, realistiškųjų politikų stovykla mm, ir jeigu yra palaikomi diktatoriai, už tai tenka sumokėti nemažą kainą, kaip, kad, pavyzdžiui, Mubaroko palaikymo atveju. Aš pati save priskirčiau prie tų, kurie palaiko e, žmogaus teisų aspektus. Uh, Tačiau Egipte tai e, tikrai nėra tvarus elementas ir nepaisant to, kiek lėšų Europas skirs Egiptui. Na, e, ir jeigu ES valstybės narės toliau prekiaus ginklais, tai nieko neduos. Ir mes tikrai nesulauksime ir žmonių paramos. Bet o aš ir keletas kitų kolegų praėjusį mėnesį išsintėme laišką poniai Mogerinė ir taip pat EBRD. Jame klausėme, e, kaip mes galime remti ir finansuoti pilietinės visuomenės projektus, jeigu pilietinė visuomenė toliau yra smaugiama, areštuojama ir persekiojama Egipte. Na taip, žinau, egzistuoja įvairiausi biurokratiški atsakymai, kur uh, yra tiesiog e, naudojamasi tomis įprastomis formuluotėmis, tačiau tai nepadeda išbristi iš tos dobės, kurioje atsidūrėme. Ačiū, aš dabar kalbėsiu angliškai. Dėl pirmojo klausimo, kuris buvo pateiktas. Nežinau, ar supratote tai, ką norėjau pasakyti, tačiau iš esmės paminėjau, kad yra dvi e, rezoliucijos, kurios buvo parengtos per pastarosius penkerius metus. Taip pat buvo klausta, e, kodėl buvo minėti tie dvigubi standartai. Aš turiu minėję, pažiūrėjau, lyginant situaciją su Izraeliu, atakomis Gazos regione, e, kurios vyko daugiau nei prieš vienerius metus. Ir mes tikrai, parlamento nariai, negalime mm, ignoruoti ir to, ir to tokio šališkumo, kuris egzistuoja. Ir šioje ataskaita yra e, toks e, bendras misijos atspindys, bendras visų delegacijos narių nuomonės atspindys. Ir aš taip tikiu, kad egzistuoja tie dvigubi standartai, ta šališka pozicija. Vienu atveju atrodo, kad gyvybė, žmogaus gyvybė yra labai svarbi, o kitu atveju net milijonų, milijono žmonių gyvybė, gyvybės nėra tokios svarbės, tai žiūrima pro pirštus. Dabar dėl moterų teisų. Man atrodo, kad mes atliekame pagrindinę savo užduotį ir tikrai e, dėmesio tai sričiai niekada nebus per daug. Tačiau taip, egzistuoja dvigubi standartai čia pas mus parlamente ir kad galėtume sureaguoti į visas problemas susijusias su moterų teisėmis, privalome bendrauti su žmonėmis, turime dėrėtis. Be abejo, tai nereiškia, kad tam pritarėme, tačiau reikia ieškoti kažkokio tai dėrybinio kelio. Ir jeigu visą laiką praleisime vien tik kalbėdami apie juos, o nekalbėdami su jais, tada bus daug sudėtingiau tas problemas išspręsti. Tai bus tokia pat situacija, kuri susiklosti per pastarosius šešerius metus. Ir mums, kaip Mašreko delegacijai, e, svarbu yra štai kas e, kad po kažkokių tai rezoliucijų pas mus e, atvyktų Egipto parlamentarai ar kad mes patys nuvyktume į Kairą, pakalbėtume su Alsisi, tiesiogiai su juo pabendrautume, e, nevengtume tų rūpimų klausimų. Bandėme apsilankyti ir kalėjimuose, tačiau mums nebuvo leista to padaryti. Mes turėjome galimybę ir pasakyti štai ką. Jeigu negausime galimybės apsilankyti kalėjimuose, tai be abejo jau nėra labai geras ženklas Ir mums tai nepatinka, nes įprastai tokiuose misijose apsilankimai kalėjimuose problemų nekelia. Tad taip, suprantu, kad galbūt ne visus mano paaiškinimus išgirdote, tačiau man atrodo, kad žmogaus teisės yra e, tiesiog toks e, centrinis demo ir apie tai reikia diskutuoti kartu su jais. dėl visų šalių įtraukimo. Mes sustikome su NVO atstovais ir Ana taip pat apie tai kalbėjo, kalbėjome apie pilietinės visuomenės silpnumą. Todėl savo rekomendacijose esame įrašę ir keletą tokių pagrindinių, kertinių rekomendacijų. Tuoj susirasiu tą teksto vietą. Mes pabrėžėme, kad e, mums nerima kelia pastarojo meto teismo sprendimas Egipte dėl e, žmogaus e, teisų gynėjų turto bei nepriklausomų žmogaus teisų organizacijų turto išaldymo ir kviečiame Egipto vyriausybę laikytis tarptautinių įsipareigojimų susijusių su um, išraiškos ir susirinkimo laisvę. Mes taip pat pabrėžėme, kad stipri pilietinė visuomenė uh, yra pluralistinės ir demokratinės sistemos stuburas. Visa tai yra čia pasakyta šiame dokumente. Ir kaip jau minėjau, turime e, bendrauti su Egipto atstovais, turime visą tai garsiai pasakyti. Ir reikia net ir opius klausimus paliesti. Juk turime sugebėti tai padaryti. Taip, darbo laukia nemažai, E, turime didelių problemų. Ir nekartą e, girdėjome įvairiausių atsiliepimų apie išraiškos laisvę Egipte ir buvo sakyta, kad situacija dabar yra daug blogesnė nei e, ankstesnio prezidento valdymo laikotarpiu. Tad žmogaus teisės yra toks e, kirtinis akmuo Ir manau, kad puikiai žinote, kad tai yra ir mano politinės veiklos dėmesio centras. Tuo pat metu Labai svarbu užtikrinti, kad mes ne tik pamokslautume, tų problemų yra įvairiausių ir kalbant apie mūsų intervencijas trečiosiose šalise, artimuosiuose rytuose, man atrodo, kad jau turime nemažai tokių neįgiamų pamokų, kad mes, kai, kai nesugebėdavome apginti žmogaus teisę. Ir Mašriko delegacijai taip pat kilo keletas problemų. Taip, mes tarsi sprendžiame Sirijos problemą, tačiau su Sirijos atstovais nesikalbame. Dabar su Egiptu panaši situacija klostosi. Liko dar Libanas, Jordanija. Man atrodo, kad mums reikia ieškoti atstovą Egipte, su kuriais būtų galima bendradarbiauti, stiprinti um, tą bendradarbiavimą, nes iniciatyva būtina iš abiejų pusių. Dar norėjau kai ką pakomentuoti. Aš dažnai pati kritikuoju tos dvigubus standartus, kurie egzistuoja e, Europos Sąjungoje. E, tačiau, kalbant apie pabėgėlių politiką, joje mes to neminime ir netai aš turėjau omenyje, kai kalbėjau apie pabėgėlių grįžinimą į Libiją. Aš pati lankiausi Egipte su AFE delegacija, kaip jau minėjau, ir Man atrodo, kad ne tik Egipte, bet ir kitose šalise e, ta pirminė reakcija iš politikų pusės ar iš vyriausybės pusės yra tarsi nustumti šalį to, tos žmogaus teisių klausimus, e, pasakant, kad na, jūs čia analizuojate situaciją tik mūsų šalyje ir kitų e, prasižengėlių nematote. Tad tiek būtų mano komentarų, taip pat džiaugiuosi tuo, kad bandėte apsilankyti kalėjimuose Egipte, mes ir patys bandėme tai padaryti. Ir kaip suprantu, ES valstybės e, narės nepalaiko šios mūsų pozicijos, bent jau ne visos. Tad es delegacija esanti kairė e, nepadėjo mums organizuoti tų vizitų į kalėjimus. Man teko tai padaryti padedant Vokietijos e, ambasadai. Ir vis dėlto neturėtume nustoti stengtis, nes daug žmonių yra uždaryti kalėjimuose ir be abejo, ne vienas iš mūsų nenorėtų juose atsidurti. Kągi, dėkoju. Norėčiau baigti šiandienos diskusijas. Ir Aš pats iš savo patirties žinau, kad e, tokie projektai reikalauja nemažai diplomatijos e, gebėjimų, reikia bendrauti su vyriausybėmis, valdžios pareigūnais kitose šalise. Vakar ir Afete vyko susitikimas su Egipto užsienio reikalų pirmininku ir bandėme perduoti e, dvi pagrindinės žinias. Tai yra, kad mes puikiai žinome, kokiu sunkumu kyla Egipte dėl socialinės krizės, taip pat dėl kovos su terorizmu. Mes taip pat puikiai žinome, kad Egiptas yra svarbi šalis ir jos stabilumas yra svarbus ne tik šalies viduje, tačiau ir visam regionui. Be abejo, tai nereiškia, kad e, to labu reikia paukoti žmogaus teisės, jų apsaugą. Todėl būtina vykdyti reikalingus pokyčius. Reikia kovoti ir politiškai komitetuose. Pamenu, kad mes, kaip žmogaus teisų pakomitetis, e, prašėme galimybės siūsti delegaciją į Egiptą, kad būtų galima vietoje įvertinti padėtį. Tačiau AFET komitetas mums pasakė ne. Tad yra ir ta politinė linija, ties kurią tenka laviruoti. Tačiau tikiuosi, kad mes visi galėsime dirbti kartu ir siekti mums rūpimų tikslų. Ačiū visiems, ačiū už tai, kad atvykote ir sustiksime rytoj ryte e, išplėsinių biuro posėdėje. Ačiū.